Gerbėmiai kolegos, galima pradėti, nes uh, dar nėra matau pranešėjo, kurio pranešimą svarstysime pirmiausiai, todėl pradėkime nuo pradžios darbo tvarkės tvirtinimas. Turiu pasakyti, kad komisija nutarė nebepratesti susitarimo su Philip Morris ir susitarimas baigėsi Liepos 29 dieną šių metų. Ir todėl, kadangi komisija nepretesto susitarimo su Philip Morris, aš nemanau, kad yra tikslinga mums e, kalbėtis su Olaf atstovu dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir 21 darbo tvarkės punktą mes galime išbraukti iš darbo tvarkės. Toliau. Posėdžio protokolų tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštaraujate, tai 16 metų vasario 17-18 dienomis vykusio posėdžio protokolas bus patvirtintas mūsų posėdžio pabaigoje. Dabar pirmininko pranešimai. Noriu pasakyti, kad um, 31 rūpjūčio popietę susitikimas anuliuojamas, tačiau ketvirtadienį rugsėjo pirmos dienos susitikimas bus. Mes svarstysime e, biudžeto klausimus. Taip pat 12 rugsėjo vyks neeilinis e, posėdis Strasbūre ir Jame komisaras Arijas Kanijete pristatys klimato kaitos e, paketą, kurį komisija e, turi patvirtinti Liepos 20 dieną. Dar vienas pranešimas apie būsimus seminarus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, politikos departamentas šią savaitę rengia du seminarus. Pirmiausia, tai yra švietimo ir sporto vaidmuo. Šis seminaras vyks Liepos 13 dieną nuo 12.30 iki 14.45. Ir antrasis seminaras - tai ES pasirinktis dėl galimybių naudotis vaistais. Šis seminaras vyks ketvirtadienį, Liepos 14 dieną nuo 9 iki 12.30. Dabar vertimo reikalai. Vertimas užtikrintas į 20 kalbų ir be to e, visi dokumentai yra tinklalapyje, o mūsų posėdis transliuojamas internetu, priminsiu visiems. Toliau, ketvirtasis punktas Pirmininko pranešimai dėl Birželio 5 dienos koordinatorių sprendimų. Jie buvo išplatinti jums ir jeigu jūs neprieštaraujate niekam, kas ten pasakyta, mes juos tvirtiname. O dabar noriu informuoti kolegas dėl penktojo darbo atvarkės klausimo, tai yra a, klausimas susijęs su vykstančiomis tarp institucinėmis dėrybomis. Po penkių trialogų dėl nacionalinių išmetimo teršalų ribų. Galiu Jums e, pasakyti, kad pavyko susitarti penktojo trejato posėdžio metu, o jis vyko birželio 21 dieną. Toliau komisija svarstė du pagrindinius e, dalykus tai yra metano klausimą ir antrąjį priedą susijusi su nacionaliniu taršalų mažinimo įsipareigojimais. Po visų šių diskusijų buvo padaryta išvada, kad parlamentas galės pritarti visam paketui, į kurį įtrauktas ir metanas, jeigu taršalų mažinimo įsipareigojimai uh, nurodyti antrajame priede sudarys 50 e, procentų bendros veikatingumo pagerėjimo. Dar vienas dalykas, kad po labai ilgų ir intensyvių konsultacijų su valstybėmis narėmis pirmininkaujantis Niderlandai galiausiai pateikė pasiūlymą dėl antrojo priedo kuriame numatytas 49,6 procentų sveikatingumo gerinimas. Pirmininkaujančios valstybės pasiūlymas buvo aptartas parlamente ir galutinis rezultatas bus aiškus rytoj po balsavimo. O dabar šeštasis darbo tvarkės klausimas tai yra ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija. Žinote, kad tai yra savo iniciatyva rengiama nuomona, ją rengia ITRE komitetas ir ponas Zorinio rengia savo nuomonę. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Zorinio, kad jisai pristatytų visą reikalą. Ačiū, pona pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms, nes ITRE savo iniciatyvą uh, rengia nuomonę ir noriu pirmiausiai pasveikinti įtrė komiteto pranešėją, kuris atliko puikų darbą, taip pat ir pasveikinti jam padėjusią komandą. Iš tiesų, um, mes pateikėme nemažai pakeitimų, siūlymų dėl pakeitimų, o mūsų komitetas apsiribojo 1100 žodžių, kur tai yra nustatytų nuomoniai limitų. Ir nors yra klausimas labai svarbus ir aktualus aplinkos kontekste, mes pabandėme suformuluoti svarbiausios dalykus. Pirmiausia, tai mes pažymime kad reikalinga šią strategiją suderinti su bendraja energetikos sąjungos strategija, ypač jeigu mes norime užtikrinti e, tvarę, saugę ir konkurencingą energetikos sistemą. Antra, labai svarbu, kad e, suskystintos gamtinės dujos būtų vertinamos bendrame tranzitinio kūro kontekste. Ir mums reikia daugiau dėmesio skirti atsinaujinančiams energijos ištekliams, juos geriau išnaudoti. Todėl uh, perėjimas nuo iškastinio kūro prie atsinaujinančio energijos išteklių naudojimo yra labai aktualus. Trečias dalykas, kurį mes pažymime, tai pačios infrastruktūros tvarumas. E, šiuo metu yra 27 suskistintų gamtinių dujų terminalai, 18 dar statoma ir, kaip matote, egzistuoja tam tikras geografinių požiūrių netoligus terminalų pasiskirstimas. Todėl prieš kuriant naująją infrastruktūrą labai aktualu susipažinti su poveikio vertinimais ir atlikti naują poveikio vertinimą, kuris būtų aktualus ir SGD terminalo požiūriu. Dar vienas dalykas, kad kai, kurie, kai kurių terminalų um, prijungimas prie kitų infrastruktūros dalių nėra visada tinkamas arba jie visai nesujungti, Ir tai aktualu toms valstybėms narėms, kurios patiria didelius sunkumus energetikos srityje. Dar vienas aspektas tai yra jūrų sektoriaus mažesnė tarša anglijas dioksidų, nes suskistintos dujos yra gabenamos labai dažnai jūra. Ir reikia galvoti, kaip tvarkyti SGD, SDG gabenančius laivus. Na, kadangi mes turėjome apsiriboti, kaip aš jau minėjau, 1500 žodžių negalėjome mes pateikti daugiau a, minčių mūsų a, nuomonės a, projekte, todėl aš kalbėjausi su pagrindiniu pranešėju dėl kai kurių dalykų o iki 14 dienos 12 valandos dar galima teikti pakeitimus, nes tikrai verta pagalvoti, kaip išplėsti suskistintų gamtinių dujų gabenimą komercinėmis transporto priemonėmis. Kome, komercinėmis transporto priemonėmis. Mes taip pat galėtume pakalboti ir apie SGD transportavimą. Kai kuriais atvejais SGD yra išgaunama iš skalūnų. Ir reikėtų įvertinti šį aspektą. Todėl būtina, kad um, nebūtų pažeistos ES teisės aktuose numatytos taisyklės Bet, kaip jau minėjau, mes negalėjome šitų dalykų surašyti, nes tiesiog neturėjome tokios galimybės. Taigi, iki 14 dienos 12 e, dienos valandos jūs dar galite teikti savo pasiūlymus dėl pakeitimų ir Aš pabandysiu a, juos a, apibendrinti ir tikiuosi, kad mes parengsime tinkamą dokumentą, kuriuo galėsime remtis tolesnėse dėrybose, o jos a, prasidės rugsėjo mėnesį. Na kągi, ačiū labai, norime pasveikinti jūs su jūsų futbolo rinktinės pergalę Europos čempionate, kurią jį pasiekė vakar. Taigi, o dabar šešėliniai pranešėjai, paskiau tikriausiai norės pasisakyti ir nariai. Ir pirmiausia, pradėsim nuo Aide, ponas Farija. Ačiū, pona pirmininkė. Ačiū užsakinimus. Na, nemažai nervų mums kainavo vakarykštės rungtynės, bet galiausiai pergalė pasiekta. O dabar a, prie reikalo. Pirmiausiai noriu pasveikinti. Pirmininkas, jūs galite kalbėti ir gimtają portugalų kalbą. Ne, nebūtinai pirmininkas, sako ponas Farija. Na, gal man reikia kalbėti prancūziškai. Na, jūs galite kalbėti kokią norite kalbą, sako pirmininkas. Na, pirmiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją, nes tikrai gerai padirbėta. Be to vyko susitikimai su mumis, su šešėliniais pranešėjais ir a, įvairių frakcijų nuomonė buvo atsižvelgta. Alda norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad mes galime pritarti įskirtiems elementams, ypač um, antrai daliai kurioje kalbama apie tai, kad prioritetą visgi reikia teikti atsinaujinančiams energijos ištekliams. Taip pat mes sutinkame su tuo, kad SGD vidutinių ir uh, tolimos perspektyvos laikotarpių mm, bus pakankamai e, svarbus energijos šaltinis. Dabar dėl penktosios dalies ir taršos bei laivų teršalų. Ši mintis irgi mums priimtina, nes aš nekartą apie tai kalbėjau anksčiau, kadangi laivyba turi būti tvaresnė aplinkos įsaugojimo požiūriu. Ir mes sakytume, kad e, taršos leidimai, jeigu bus tokie nustatyti, galėtų dar mum padėti surinkti ir papildomų lėšų į biudžetą. Mes šešėlinių pranešėjų posėdžiuose apie tai kalbėjome. Mes taip pat manome, kad SGD gali suvaidinti visai neblogą vaidmenį a, vidaus transporto panaudojimo atveju. Tik reikia užtikrinti tiekimo saugą, reikia gerai pagalvoti apie diversifikavimą ir prieigą prie rinkų. Bet kuriuo atveju investicijos turi būti ekonomiškai naudingos, o taisyklės ne per daug apsunkinančios. Bet kuriuo atveju reikia vengti nereikalingų investicijų. Reikia prioritetą skirti bendro intereso projektams pirmiausiai, kad būtų tinkamai sutvarkyta infrastruktūra ir panaikintos taip vadinamos energetinės salos. Kaip jūs žinote, žemyninėje Europoje prioritetas teikiamas e, Pirienų pusėsaliui, taip pat pietričių Europai ir Baltijos jūros regionui. Ir ten turėtų būti skiriamos strateginės investicijos, bet aišku, reikia panaudoti tinkamai visus fondus, tiek struktūrinius fondus, tiek ir galimybę pasinaudoti ABRD e lėšomis. Dabar dėl um, Portugalijos saugojimo pajėgumai turi būti optimizuoti prieš in, reikia pagalvoti, ar nevertėtų išplėsti turimus pajėgumus prieš investuojant į naują infrastruktūrą. Kitas dalykas, kad reikia tikrai e, galvoti apie tokį dalyką kaip hidraulinis skaldimas. Aš asmeniškai prieš tai, bet jeigu valstybės narės e, priimtų tokį sprendimą, kadangi tai bus svarbu joms derinant įvairius uh, energijos išteklius, kaip pavyzdžiui, tai aktualu Ispanijai ir Lenkijai, tai tada reikėtų nustatyti griežtesnius standartus aplinkos apsaugos ir sveikatingumo užtikrinimo srityje. Na ir dar vienas toksai ginčytinas dalykas, tai yra užsienio priekyba. Uh, Aš manau, kad kai bus sudaromos laisvės prekybos sutartis, bus kalbama juose ir apie energetiką. E, du, skalūnės dujos, jūs žinote, sukėlė tikrą revoliuciją, dėl jų e, sumažėjo tradicinio kūro e, kainos. Ir mes turėtume, svarstydami laisvos priekybos sutartys, tokias kaip TTIP, e, atsivelgti į šiuos aspektus, įtraukti esgalūno dujas į juos ir nustatyti aiškius standartus. Rytoj mes pateiksime savo pakeitimų projektus, papildomus turiu galvoje, ne tik tuos, kuriuos mes anksčiau su pranešėju aptarėme. O apskritai tai tikrai noriu padėkoti pranešėjui ir kitiems šešėliniams pranešėjams, su kuriais dirbome kartu rengdami šį projektą. Thank you to you and now Mr. Ačiū. Toliau ponia Kilonin. Ačiū pirmininkė. Ačiū ir pranešėjui už puikiai parengtą projektą. Turbūt reikia kartoti ir kartoti, kad uh, SGD yra tik tai pereinamasis sprendimas ir kaip tik tai todėl visos technologijos turi būti e, tokios, kad būtų galima naudoti biogujas NV pranešime, tai turi būti aiškiai pasakyta, nes tai svarbi galimybė e, kalbėti apie investicijas, visų pirma viešasias, e, kurių reikia kūro platinimo, transportavimo srityje turime užtikrinti, kad tos viešos investicijos būtų tvarios ir jei galvotumėm apie veiksmingą energetiką. SGD vis dėlto sukelia šiltnamio efektą. Turime įvairių gamtinių dujų, uh, Tačiau matome, kad e, visos jos lemia tai, kad išmetamas metanas. Ir matome, kad tai gali lemti e, problemas, taip pat ir dėl hidraulinio skaldimo, o tai labai na, pavojinga aplinkai, kai naudojamas didžiulis kiekis vandens ir cheminių medžiagų. Todėl labai svarbu parengti tokį pranešimą, kuriame būtų atsižvelgiama į aplinką. Aišku, čia dalyvauja daug komitetų. Pavyzdžiui, transporto komitete buvo akcentuojama tai, kad reikia kompleksinės energetinės politikos kad sprendimai prisidėtų prie visos ES politikos. Ačiū. Toliau ponas Afronte. Ačiū. Norėčiau prisijungti prie sveikinimo dėl šito pranešimo. Aišku, laiko buvo nedaug, terminai trumpi, vis dėlto darbas. Uh, buvo atliktas, taip pat ir diskutuojant pakeitimus pateiktus pranešėjui. Daug kas buvo aptarta su pranešėju, buvo kalbėta ir apie tai, kad tik, tikslas netgi trumpalaikis turėtų būti a, iš, išimtinai atsinaujinančios energetikos kūrimas, daug dėmesio tam skirta. Aišku, SGD yra a, tarpinės sprendimas pereinant prie atsinaujinančių energijos šaltinių, bet turime užtikrinti, kad tas perėjimas būtų kaip įmanoma trumpesnis, nes tikslas visgi yra kitas. Nes SGD yra visgi iškastinis kuras ir prisideda prie šilnamio efekto reikėtų akcentuoti, kad ES e, nėra priimtinos e, skalūnės dujos, hidranijos skaitimas, aišku, e, tai klausimas, kuriam taikomas subsidiarumo principas, tačiau vis dėlto galėtume tai rekomenduoti, galėtume rekomenduoti, kad būtų eliminuotos sudujos iš mūsų rinkos, ypač kalbant apie šaltinius tokių dujų, kad tai neturėtų sukelti papildomų problemų. Ir toliau E, auga SGD e, rinka ir aišku, tai yra daroma e, atsinaujinančių šaltinių rinkos sąskaita, o ne iškastinio kūro, kaip mes tikėjomės. Tad iš tiesų tai šiek tiek keičia problemos pobūdį ir tai įvardyta pranešime. Mes norėtumėm, kad suskystintos dujos būtų tik tai pereinamojo laiko tarpio sprendimas ir ilgainiui turėtų būti jų atsisakyta atsinaujinančio energetikos šaltinių labai. Kitas dalykas. Jūrinės dujų gavybos e, sistemos. Labai dažnai jose naudojama vėsinimui didžiulį kiekį vandens, į vandenį pridedama yra chloro, kitų medžiagų. Tai reiškia, kad teritorijos aplinkui platformas lieka be gyvybės žuva e, planktonas. Ir e, poveikis aplinkai šitokios infrastruktūros labai didelis yra. Aišku, jeigu būtų galima sukurti uždaro ciklo e, sistemas, e, kur būtų naudojama mažai e, vandens išgaunant tokias dujas jūroje, tai iš tiesų būtų geriausias sprendimas, kad jūrų aplinkai nebūtų daromas toks didžiulis poveikis. Kiti šešėliniai panešiai taip pat, tai minėjau, aš tik tai norėčiau akcentuoti tai, kad reikia užtikrinti saugojimo saugumą, SGD saugyklų saugumą. Tai gan naujas dalykas yra, bet e, sparčiai plintantis, e, tad e, aišku, reikia būti lankščiais kai kuriais atvejais, bet tarkim, jeigu yra buvę tokių atvejų, kaip pavyzdžiui, žemės drebėjimai arba geografinės struktūros pakeitimas, iš tiesų apie tai reikėtų rimtai pagalvoti, tai gali kelti nerimą. Iš tiesų reikėtų koncentruotis į saugius sprendimus. Uh, ypač kalbant apie ateitį, kai turėtumėm daugiausia dėmesio skirti atsinaujinantiem energijos šaltiniam. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui. E, suskystintos dujos visiškai dera su Europos energijos strategija. Ir iš tikrųjų tokių suskystintų dujų naudojimas e, iš ties turi strateginę reikšmę. Ir dabar taip, čia pritariu nuomoniai, kad vėlgi reikėtų ir toliau kalbėti ir iškelti mm, atsinaujinamųjų šaltinių, e, e, šaltinių svorį ir kartu e, užtikrinti, kad nebūtų priklausomybės nuo vienos rūšės, sakykime, iškastinio tūro. Ir todėl vėlgi mes turėtume pagerinti santykius su Rusija. Uh, su Persų įlankos e, šalimis. E, tai yra tam, kad tikrai būtų, e, pas, ne, nebūtų vienodos priklausomybės. Tad mūsų energijos apsirūpinimo strategija turėtų dėrėti su platesne ES energija ir tai turėtų apimti visą Europą kartu ir Rusiją. Ir čia ne tam, kad vėlgi uh, E, viskas būtų daroma, sakykime, naujų e, dujotiekių e, statybos sąskaita, kaip sakykime, kad Lenkijoje buvo. Tad tiek, labai ačiū. Thank you very much. Now Mr. Potts. Ačiū toliau, ponas Pocas. Ačiū pirmininkė. Manau, kad nuomonės projektas puikus. Pirmiausia, vertinu tą poziciją, kad ES turėtų sutelkti visų pirma į savo išteklius, ypač atsinaujinančius šaltinius, o kalbant apie infrastruktūrą, reikėtų sutelkti į turimą infrastruktūrą. Kadangi SGD yra iškastinės e, kūras e, su visais su to susijusiais minusais, Ir tai jau kart kartot, visą kitą ir reikėjo kiekvieną kartą tai kartoti, diskutuojant, kad vis dėlto tai yra perinamo laiko tarp energijos šaltinės, daugelis kolegų tai jau minėjo. Na, o dėl SGD transportavimo, kai e, SGD plukdomas e, tanklaiviais, reikėtų pagalvoti apie tai, kad tai e, arba nereglamentuojama, arba reglamentuojama blogai. Tai iš tiesų galbūt vežimas tanklaiviais vandenynų e, lemtų didesnę žalą aplinkai negu transportavimas, bet to norėčiau pasakyti, kad nereikėtų e, būti veid, veidmainiais e, tų technologijų atžvilgių, kurios e, daro žalą aplinkai ES, nes e, iš, iš tiesų e, mes galime atsisakyti hidraulinio skaitimo, nes tai ta technologija nedėra su aplinkos E, saugojimu, tačiau vis dėlto negalime remti tų terminalų, kuriuose e, yra dujos, kurios po to darys žalą kitose vietose e, planetoje. Vis dėlto ta technologija prisideda prie šiltnamio efekto ir nesvarbu, kur tai vyksta. Ar čia ar Amerikoje. Tai dar kartą ačiū pranešėjai. Norėčiau taip pat pateikti kelis pasiūlymus dėl, dėl pakeitimų. Dėkui. Thank you very much. Ačiū. Dabar kreipsiuosi į komisiją. Galbūt galėtumėt išsakyti savo poziciją. Good, good afternoon. Labadiena. Esu Monika Živri, iš e, energetikos generalinio direktorato komisijos. Labai ačiū pranešėjui už nuomonę, kartu ačiū ir praneš, šešėliniams pranešėjams. Jūs paminėjot keletą dalykų, tokių, kad e, SGD e, tai turėtų būti pereinamojo laikotarpio e, energijos šaltinis, mes laikomės tokios nuostatos ir komunikate, bet aišku, viskas priklausys nuo technologijų vystimosi. Be to, jūs paminėjot ir tai, kad SGD gali suvaidinti tiesiog teigiamą vaidmenį e, aplinkosaugos prasme, kai e, tos dujos pakeis labiau taršias, e, taršų kūrą, tokį kaip dizeliną, pavyzdžiui. Be to, Jūs minėjot, e, kokį teigiamą vaidmenį suskystintuosios dujos gali vaidinti kelių, sakykime, sausumos transporte, kitų, kitų sektorių transporte, bet čia tebe vyksta moksliniai tyrimai, per kuriuos žiūrima, kaip pasiekti, kad technologijos būtų tvaresnės ir palankesnės aplinkai. Uh, Dėl infrastruktūros, tai manytume, kad taip reikia numatyti investicijas, e, apmastyti, e, e, jos turėtų būti tikrai tiesiog, kad kaštai atitiktų, atitiktų naudą, kad duotų didesnės naudos ir, ir kartu, kad būtų atsižvelgiama į dabartinės infrastruktūras. Na, o dėl investicijų į infrastruktūrą, tai jūs paminėjot, kad suskistintų dujų infrastruktūra irgi galėtų tiesiog būti naudojama ir bio dujoms, bet tokių dalykų jau yra šiaurės šalyse ir mes gilinsimės į tą klausimą tiesiog uh, pasirūpinsim, kad ta praktika paplistų ir kitose Europos vietose. Ačiū. Labai ačiū. Prieš suteikdamas žodį pranešėjui, dar atsiprašau, pražiūrėjau ponę e, Šajarperik, e, tai jums dar suteiksiu žodį, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė jau buvo pasakyta nemažai dalykų. Aš tik tai dar norėčiau paminėti vieną dalyką iš Niderlandų perspektyvos. Antai e, dujotiekiai po žemę, tai reikėtų atidžiai stebėti, nes e, mes Niderlanduose esam sukaupę šiaip jau nemažai patirties ir čia vėlgi reikėtų nuomonėje paminėti šį aspektą. Labai ačiū. Ir dabar ponas Zoriniu, kad baigtume diskusiją. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad laukiu jūsų pažadėtų pakeitimo pasiūlymų ir manyčiau, kad mums pavyks pasiekti kompromisinį susitarimą, kad nebus per daug prieštaravimų, e, nes vėlgi e, turiu galvoje tokius dalykus, e, kuriuos jūs paminėjot, ką, ką, ką reikėtų sustiprinti nu, nuomonėje ant tai, kad suskistintos dujos, tai yra pereinamojo laikotarpio kūras kartu e, infrastruktūrų klausimas buvo paminėtas. Ir e, vėlgi dujų kaip e, kūro tam tikro alternatyvaus galimybė irgi labai įdomi mintis. Tad tikrai esu tikras, kad mes parengsim tikrai puikią nuomonę. Na ir dar e, Aldė frakcijos e, kolegų pasakyta mintis buvo labai vertinga. Maničiau, tiesiog vėlgi galėtume parengti tiesiog atskirą pastraipą, kur būtų galima kalbėti apie energijos strategiją plačiau. Pirmininkas, taip noriu priminti, kad iki Liepos 14 dienos 12 dienos galima pakeiti, pateikti uh, Ehm, ir balsuosim komitete pirmą kartą rugsėjo 18 dieną ir tikėsimės, kad po to plenarinėje sesijoje tada jau kažkada bus lapkritį. Toliau pereikim prie kito darbo atvarkės punktų. Europos biudžeto e, projektas 17 metų visi skyriai. Ir dabar vėlgi pradėkim nuo pranešėjo Dar norėjau tik tai pabrėžti dėl to bendrojo biudžeto datas, noriu pabrėžti. Noriu pasakyti, kad taryba priims poziciją Liepos 20-ąją. Ką tai reiškia? Kad mes turėsim pakeitimų pateikti iki šios tarybos numatytos datos ir biudžeto komitete aš pateiksiu būtent pranešėjo e, poziciją. Tiesiog e, per būtent, e, kur, per tarybos būtent bendrojo biudžeto svarstymą. Na ir dabar nuomonės projekte, tai turbūt matėt, kad mums kelia papildomų problemų Trečias skirsnis, nes ten e, kalbama apie išbandymus, su kuriais susiduria ES, turiu galvoje nesaugumą. Ir todėl tikrai mes turėtume dėti pastangas, turėtume kreipti dėmesį štai į tą trečiąją antraštinę dalį. Be to, aišku ir štai kas, kad po Paryžiaus susitarimo dabar jau reikia įgyvendinti visą tai, kas susitarta ir būtent numatyti paramą klimato veiksmams. Ir todėl mes prašom 20 procentų e, išlaidų, tiesiog paėm, tai yra lėšų e, klimato veiksmams įgyventinti ir norim papildomos, papildomo biudžeto. Toliau, LIFE programa. Tai čia vėlgi džiaugiamės tuo, kad sumos padidintos buvo. E, sveikatos antraštinė dalis plus, e, tai yra 3,8 procentais padidintos lėšos palyginti su praeisiais metais, metais prieš tai ir kartu čia turiu galvoje mokėjimus. Toliau, maisto, maistas ir pašarai. Tai papildomų lėšų 1,3 e, procentais dabar daugiau numatyta, palyginti su metais prieš tai. Na ir dar ką reikėtų pasakyti, kad bendra biudžeto suma, biudžeto, e, tai yra tų dalių, kurios susijusios tiesiogiai su mūsų komiteto e, kompetencija, turiu gal, tai čia netiek daug jų, Life antai programa iš vis 0,3 procentai viso biudžeto. Sveikatos e, antraštinė dalis tai 1,4 procentai lėšų viso biudžeto ir 1,5 procentai e, o 0,16 e, tik tai procentų maisto pašarų lėšų palyginti su visų biudžetu. Ir aišku, kad e, tam tikras biudžeto eilutes, kad būtų galima jas padidinti, reikės mums tikrai paramos. Na dabar dėl skubos. Dabar dėl agentūros. Taip, čia yra tam tikrų problemų, beje, mm, ir praeitį buvo pirmiausia. Pirmiausia, čia reikėtų numatyti tinkamus e, finansinius ir žmonių išteklius, nes e, kartais e, agentūros veikla priklauso nuo įvairių rinkliavų mokėjimo, kartu dėl nuo savų išteklių, bet e, jų kartais trūksta ir todėl trūksta tiesiog žmonių išteklių, kokių reikėtų. Na, o dar e, kalbant apie galimas e, tam tikras pajamas agentūros, tai vėlgi sunku numatyti prognozę ateičiai. Todėl mes ir prašom, kad e, būtų numatyta 5 procentai tiesiog e, plus minus e, kaip atsarginis variantas. Ta mes pateikėm kartu nuomonės projekte ir diskutuojam su agentūra. Be to, norim pabrėžti ir štai ką, kad iš, dėl Brexit situacijos mes dabar nežinom iš tikrųjų, e, nežinosim tikrosios padėties, tai yra e, agentūros ta dalis dirbanti Junktinėje karalystėje, vėlgi nežinom, kokia bus konkreti padėtis, nes reikės agentūrą iškelti iš Londono į kažkokią kitą ES valstybę, sostinę ar miestą ir tam reikės, aišku, papildomų išteklių. Na ir dabar ponas Skada. Pone Skadamek. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir norėčiau e, tai padėkoti pranešėjams. Čia dabar e, mes pasigilinom mūsų frakcijoje į biudžeto projektą ir manytume du, tris dalykus, kuriuos reikėtų sustiprinti. Dabar e, ponas Lavie jau paminėjo keletą dalykų, e, keletą skaičių, kuriems mes galėtume pritarti. Ir šiaip mūsų bendra nuostata tokia, kad mes priešinamės e, taryboje numatytiems apkarpimams. Nes e, ir taip mes jau numatėm gana kuklų biudžetą. Antai Life e, programos e, yra tikrai puikus projektas. Ir dabar vėl, jeigu ir daugiau dar mažinamos biudžeto lėšos, tai tikrai projektai pakips e, ore. Dabar dėl agentūrų, agentūros ir agentūrų buvo pasakyta vertingų dalykų tvarkų, antai, sakykime, dėl jų finansavimo, e, rinkliavomis įvairiomis. Tačiau vėlgi e, to, tos finansavimo lėšos nenuspėjamos visada. Ir turint galvoje vėlgi tai, kad mažėja agentūrų e, darbuotojų skaičius, tai apskritai agentūrų pats darbas gali atsidurti pavojuje. Trečias dalykas, kurį mes aptarinėjom, tai e, būtent e, kokį poveikį agentūrai padarys e, Brexit situacija. Kalbant apie civilinę saugą, tai aišku, valstybės narės atsako už tai, tai yra jų prerogatyva. Tačiau kita vertus yra tam tikrų civilinės saugos klausimų, kurie tenka ES e, kompetencijai. Toliau migracijos sritis ir kartu sveikatos politika labai svarbi, ją reikėtų numatyti pakankamų biudžeto lėšų. Mes e, ketinam pateikti uh, pakeitimo pasiūlymų, tiesiog e, pakeitimų pasiūlymų, kuriais būtų pabrėžiami būtent pabrėžiama mūsų nuostata. Ačiū, ponia Šerepei. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, ką jūs, tai, ką jūs paminėjot pirmininkė, kalbėdamas apie agentūrą. Tai suprantama, artimiausioje ateityje šis klausimas bus e, mums labai svarbus. Bet aš norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Antai, aš pati dirbu ir Žemės e, ūkio komitete. Ir vėlgi girdim apie įspūdingą 5,4 milijardų sumą, kuria sumažintas e, žemės ūkio biudžetas. Bet kita vertus, kaip pasiekti darną? Nes ypač, e, sakykime, kaip užtikrinti pakankamą biudžeto lėšų e, kiekį sveikatos e, sektoriui, kai kalbama apie užkrečiamasias, pavyzdžiui, lygas. Tai yra tikrai vienas tų klausimų, kur Europa gali sukurti tokį ryškų profilį. Dabar vėlgi kalbama apie agentūrą. Čia, aišku, aš nesileisiu į detalės, tačiau uh, E, vėlgi yra kitas labai svarbus komitetas, kuri, kuris, kuriam irgi šiaip jau rūpi tie klausimai, bet būtent ir mūsų frakcijai tai labai svarbu. Labai ačiū. Nežinau, ar komisija norėtų ką nors pasakyti. Aš esu iš e, sveikatos generalinio direktorato. E, Bet dabar dėl sveikatos e, biudžeto, tai skaičius atitinka daugiametę finansavimo programą, kartu e, vėlgi reikia atsižvelgti į gyvūnų e, sveikatos, tiesiog strategijos poreikius. O dabar dėl agentūros. Tai vėlgi čia kalbame apie decentralizuotas agentūras ir dabar tai, kas siūloma, iš tikrųjų uh, atitinka visiškai komisijos 2013 m. Liepos komunikatą, tad mes čia neižvelgiam didesnių problemų susijusių su 2017 m. biudžetu. Ačiū. Uh, Ačiū. Gal ir jūs norit pasisakyti? Prašom komisiją dar kartą. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, kadangi tai susijęs su aplinkosauga, su klimatu, mes norime pirmiausiai padėkoti už pranešimą, kuriuo patvirtinama, kad e, klimato kaitos e, priemonės yra labai svarbios, bet norėtume vieną pastabą dėl jūsų pasakymo, kad nepakankami asignavimai, kad 17 metais būtų įgyvendinamas LIFE projektas. Turiu pasakyti, 14 metais kilo rimta problema, nes nebuvo pakankamai kreditų, kad galėtume mokėti naudos gavėjams. Ir mes atlikome labai e, išsame analizę, kuriai pritarė ir agentūra. Todėl mes nenorime atsidurti toje pačioje situacijoje, kai e, EFA skiria pinigus ir jie nepanaudojami, todėl norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai. Ir dar norėčiau sureaguoti į jūsų aštuntoji punktą. Be to, mes labai tikrai vertiname tą sąsąją, kurią jūs darote su 20 procentų ir e, klimato kaitos. Um, poveikio mažinimu, tai tikrai labai aktualu ir nepamirštate Paryžiaus susitarimo. Ačiū. Ačiū. Na, akivaizdu, kad mes lauksime pakeitimų. Tikriausiai siūlysite didinti finansavimą O aš kaip pranešėjas kartu su kitais dirbančiais kolegomis bandysime dar patobulinti dokumento projektą. Jūs žinote, kad nuomonę gali sudaryti nustatytas žodžių skaičius, todėl mes turime viską labai gerai apgalvoti. Norėčiau priminti, kaip dirbsime toliau. Pakeitimus Bet dar vieną dalyką noriu ponia iš šitai atsakyti dėl skubių priemonių ir naujų eilučių biudžete. Na, jūs žinote, kad atsirastų nauja eilutė biudžete, reikia priimti reglamentą. Ir pirmiausia turi būti sutvarkyti teisėkuros dalykai, o tik po to mes galime į biudžetą įtraukti papildomą eilutę, papildomą finansavimą. Kitas dalykas, kurį jūs minėjote e, dėl žemės ūkio. Jūs žinote, kad bendrai žemės ūkio politikai yra skiriami tie beveik 500 milijonų ir tai nėra pinigai skiriami krizėm suvaldyti egzistuoja papildoma rezervai. Ir mes e, negalime <clears throat> priimti sprendimų dėl e, rezervų, kurios kontroliuoja komisija. Mes galime tik tai sureaguoti. O dabar norėčiau priminti a, e, kai kurios terminus. Kokia tvarka bus a, nagrinėjimas dokumentas toliau. Pakeitimus galite teikti iki Liepos 14 dienos 12 valandos. Tik anglų kalbą prašom teikti pakeitimus dėl to, kad tikrai liko labai nedaug darbo dienų. Toliau. Pirmą rugsėjo ryte vyks susitikimas vyks svarstymas kartu ir biudžeto komitetas dalyvaus. Bet tikiu, kad mes per ilgai neposėdžiausime. Taigi dabar tiek ir galime pereiti prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo, o tai yra klimato kaitos konferencija COP22, kuri vyks Marokė, Marakeše lapkričio 7-18 dienomis. Na, <clears throat> dalyvaus um, nemažai bendrų donorų. Ir norėčiau pirmiausia šio klausimu Jums priminti, kad rengiantis COP22 konferencijai, mes rengiame parlamento rezoliuciją ir norėtume, kuria, kurioje išreiškime, jog norėtume, kad Paryžiuje praėjusiais metais prasidėjęs procesas būtų tęsiamas toliau. Visiškai aiškiai mūsų pasiūlyme dėl rezoliucijos išskirti kai kurie punktai, tokie kaip pavyzdžiui būtina kuo skubiau ratifikuoti Paryžiaus susitarimą ir e, gyvendinti 20, tikslus iki 20 metų bei Kijoto protokolo tikslus, e, sudaryti dėrybinių punktų sąrašą, e, įtraukti plačiau nevyriausybinį sektorių, imtis. E, priemonių, kad būtų mažinamos kiti teršalai, ne tik CO2, na ir taip toliau. Ponas Ehaut ir ponas Fronta. Gal jūs norite ką nors pasakyti dėl mūsų pasiūlymo? Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai visada, visada. Parlamentui reikia atsibusti, man atrodo. Na, dabar dėl šio klausimo. Pirmiausiai norėčiau pagirti komisiją, kad komisija imasi ratifikavimo proceso skubinimo bet ratifikuoti turi ne tik tai kitos pasaulio šalis, bet taip pat ir ES valstybės narės. Gali būti taip, kad bus pakankamai daug valstybių, kurios ratifikuos neratifikavusi Europos Sąjungai susidarytų nelabai kokia situacija. Aišku, mes Europos parlamente turime sparčiai dirbti, ir tikiu, kad mes sugebėsime iš savo pusės padaryti visą darbą skubiai, bet ir valstybės narės turėtų pasistengti, nes Paryžiaus susitarimas tikrai labai svarbus. Taigi tikėkime, kad ne tik parlamentas šiais metais padirbės, bet ir valstybės narės taip pat. Dabar dėl apskritai tos diskusijos visos. Aš manau, mes turime labai blaiviai vertinti Marakeše artėjančią konferenciją. Tai Paryžiuje žengtas didžiulis žingsnis pirmin, tačiau negalima tikėtis, kad kiekvieną kartą e, tokį, e, pavyks pasiekti tokių puikių rezultatų. Todėl Marakešė mes tenksimės siekti gero rezultato, bet nebūtinai jo pasieksime. Todėl aš manau ir valstybės narės turi labai gerai pagalvoti, nes um, mesgi vykstame dėrėtis. Ir dėrėtis turės visi, skaitant ir Europos Sąjungą. Reikia pažymėti, kad pagal Paryžiaus susitarimą 2018 metai yra labai labai E, svarbus metai, nes IPCC, tarp valstybinė klimato kaitos komisija, pateiks e, savo ataskaitą. Ir mes visi žinome, kad tai, ką yra pažadėjusios įvairios valstybės, anaip tol nėra nepakankamas dalykas. Ir ES nebegali dėlisti, reikalinga jau turėti strategiją, kuri leis mums sustiprinti mūsų ambicingus siekius. Ir mes turime parengti tokį dokumentą, kuris tikrai būtų vertas dėmesio 2018 metais, nes nepamirškime, 18 metai bus labai svarbus, kadangi a, bus atliktas įvertinimas po Paryžiaus atliktų darbų. Dabartinis pasiūlymas dėl taršos leidimų. Tai tik tai maža dalelė to, ko reikėtų, jo nepakanka. Ir tikriausiai mes iki 30 metų gal apsiribosime tik tai 40 procentų mažinimu, bet ar to pakanka, to nepakanka. Todėl komisija turėtų pradėti galvoti, kaip reik, ką reikia daryti toliau ką reikia, kiek, kiek toli mes galime žengti, kiek daug galime sumažinti teršalus. Nes aišku, 2030 metų visi tikslai yra ir mūšis laukia nelengvas, bet negalime paskutinę minutę pasakyti, bet to nepakanka, reikia, reikia e, siekti ambicigesnių tikslų. Bet negalima elgtis ir pagal kitą scenarijų, kaip kad gal galvoja komisija, kad mes pirmą padarysim vieną, o paskui jau kalbėsimės apie kitus dalykus. Ne. Ir Paryžiuje atsiskleidė labai svarbus dalykas, būtent perspektyvos įsivaizdavimas, kai ką mes ketiname veikti iki 50-ųjų metų. Nes jūs žinote, tai, kas buvo 11 metams numatyta, buvo nepakankama, nes tie, tas apsiribojimas e, dviem procentais atšilimo kelia įvairiausius tikslus įvairiuose srityse. Todėl dabar jau reikia galvoti apie labai rimtą veiksmų planą, veiksmų strateginį planą iki 40-50 metų. Ir galbūt e, komisijos norėčiau paklausti, o kaipgi yra e, su su offsets. Jūs žinote, kad Tarptautinė civilinės um, aviacijos organizacija tuos klausimus svarstys. Jūs žinote, kad tiek um, CDM, švarios plėtros mechanizmo atveju yra numatyti tam tikri kreditai, kreditai yra numatyti ir pagal kitas programas, bet kaip toliau? Aišku, komisija stengsis su, užimti suderintą poziciją, Tačiau Monrealyje IKAO turės svarstyti visus šitos dalykus ir kaip bus kompensuojama CO, už CO2. Dar vienas dalykas, tarptautinė jūrų organizacija irgi svarstys šį klausimą. Todėl CO2 kompensavimo klausimas yra labai labai aktualus. Ir komisija turi apie tai pagalvoti dar iki Monrealio, nes mes negalime jokingi pasirodinti, mes turime išlaikyti tą patikimo partnerio reputaciją, kurią esame įsigėję iki šiol. Ačiū tiek. Ačiū. Toliau ponas Lainen. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, matau. kad pasišventėliai dirbo nenuilstamai praėjusią savaitę ir savaitgalį, ko gero, kad mūsų aplinka būtų švaresnė. Aišku, mūsų laukia dėrybos Marakeše Bet e, o kas po Paryžiaus? Aišku, aš čia bandau pajokauti, sako kalbantysis. Aš esu pateikęs rezoliucijos projektą, kuris tikrai bus patobulintas atsiradus pakeitimams ir yra pakankamai daug įvairiausių minčių rengiantis COP 21 22 konferencijai. Aš manau, kad reikia siekti šiais metais kaip galima daugiau. Ir pirmiausia, reikia ratifikuoti Paryžiaus susitarimą. Tai pats svarbiausias šių metų darbas. Kita vertus, mes neturime pamiršti ir kitų darbų. Tai yra mūsų darbo atvarkės iki 50 metų. Ir dabar reikia, kad klimato kaitos konferencijoje dalyvaujančios valstybės pateiktų minčių ir nuomonę, kaip jos įsivaizduoja, kas vyks po tarpinės peržiūros. Ar mes būsime jau pajėgus sukurti visiškai uh, netaršę ekonomiką, ekologinę ekonomiką. Uh, O dabar dėl kitų sektorių - transporto, statybų. Tai savai mes suprantama, kad transportas neturi, turi būti neutralus klimato kaitos požiūriu. Taip, mes važiuojame automobiliais, bet mes turime važiuoti automobiliais, kurie neteršia aplinkos. Beje, tą patį dėrėtų pasakyti ir apie pastatus. Yra labai gerų pavyzdžių kurie nevartoja energijos. Ir mes turime ir parlamente be kita ko galvoti apie priemonės, kurios skatintų visus a, gyventi taip, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis klimato, klimato ir klimato kaitai. O tam reikia galvoti ne tik apie konstrukcijas, bet reikia galvoti ir apie įvairiausių priemonių suderinamumą. Kai kalbame apie sektorius, kuriuose nėra taršos leidimų sistemos, tai reikia pagalvoti ir apie juos. Dar vienas dalykas - ne valstybinės institucijos ir organizacijos. Jos vaidina vis didesnį vaidmenį, nes pasižiūrėkite, įvairiausi miestai užsimoja siekti ambicingų tikslų ir mes turėtume remti tiek e, vietos, tiek e, regioninės subjektus, kurie nori dalyvauti kovoje su klimato kaita ir tos kaitos padariniais. Mes labai sėkmingai pasirodėme Paryžiuje, todėl mums ir toliau reikia žengti pramintų kelių, reikia galvoti apie uh, tai, su kuo sudarysime sąjungas, reikia sudaryti sąjungas su Maroku, reikia galvoti apie darbą su visais, jeigu norime pasiekti pažangos pasaulyje. Ypač daug dėmesio būtina skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir prisitaikymui prie klimato kaitos padarinių. Taigi, sakyčiau, tokie yra pagrindiniai akcentai, kurie turėtų atsispindėti COP22 konferencijos rezoliucijoje. Labai ačiū ponui Fronte. Ponas Afron. Ačiū. Pirmiausia, Paryžiaus konferencijoje pasiektas e, pasaulio susitarimas. E, na, tikslas buvo įtrauktas į darbo atvarkę ir jis buvo e, toks - rasti būdą pasiekti visus tenkinantį susitarimą. Turime ir karčios patirties iš Kopenhagos, tai Marakeše bus labai svarbu, kad visos šalės galėtų apibriežti savo tikslus, išsakyti argumentus. Mes žinome, kad dalis tų e, šalių norėjo prisijungti prie Paryžiaus susitarimo, buvo daromas didelis e, spaudimas, tačiau e, daug kas išsakė tą pritarimą tik tai žodės, po to nesiekia veiksmai. ir e, sudarytas e, priemonių na, sąrašas, tiek tie pakeitimai ir labai svarbu, kad būtų sutarta dėl mechanizmo, tačiau vis dėlto nėra aišku, kaip tas mechanizmas turėtų užtikrintai veikti. Paminėtas finansavimas, bet mes turėtumėm tiksliau apibriežti kelią į priekį, ypač kalbant apie fondo uh, na, finansavimą, buvo tiek daug įdėta į tai, kad e, būtų, būtų tai, tai sudaryta, bet tai būtent tai dar nebaigta. Yra dar, ką reikia iš, išgrininti ir vienas tikslumo rakeše ir būtų į tai susitelkti į tos dar neišspręstus klausimus kad e, susitarimas būtų um, išsamesnis šį kartą palyginti su um, pasauliniu susitarimu pasiektų Paryžiuje. Be to, Paryžiaus e, konvencijos ketvirtam straipsnį nekarta yra e, kartojama, kad yra tam tikras nusi, nusi, nusivylimas e, kad neliko žodžio dekarbonizavimas arba CO2 išmetimų mažinimas. Ne, bet kokiu atveju liks CO2 surinkimo ir saugojimo technologija. Ir iš tiesų, kalbant apie šį mechanizmą, reikėtų užduoti klausimą, koks bus ES veiks, vaidmuo. Kai kalbėjau būtent šių klausimų, man buvo pasakyta, kad tai yra tiesiog parodomasis projektas, mes neturime technologinių žinių ir iki 30-ųjų, ko gero, to technologija nesuvaidmen, nesuvaidins reikšmingesnio vaidmens, tačiau iki 50-ųjų iš tiesų jau e, gali ta technologija tapti svarbesnė, kad galėtume pasiekti savo klimato e, kaitos e, tikslų. Ir e, iš tiesų e, iki 50-ųjų tai gali sudaryti 7-15 procentų energetinių tikslų. Tai svarbu, kad e, komisija patikslintų, kad, kad būtų pateikta įrodymų, o Kitaip galbūt tai neturės reikšmingo poveikio. Šiaip tekste yra vietų, kur mes norėtumėm formuoluoti konkrečiau, na, kalbant apie apivarsinių taršos leidimų sistemą, mūsų kaip frakcijos pozicija nesikeičia, nesikeičia, manome, kad tai buvo eksperimentas, kuris nelabai pasiteisino ir iš tiesų uh, nekeisti ir tobulinti reikėtų šitą mechanizmą, bet e, gal apskritai panaikinti ir nukreipti žvilgsnį kitur. Bet to ne visi sektoriai įtraukti. Kaip pavyzdžiui, aviacijos e, sektorius. Taip pat e, reikėtų atkreipti dėmesį į žemės ūkį, ypač intensyvų uh, ūkininkavimą ir Marakešė reikėtų kalbėti šio klausimu, kadangi tai turi labai didelį poveikį klimato kaitai. Ačiū. Toliau ponas Panjo. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Taip, iš tikrųjų dabar kalbant apie šią rezoliuciją skirtą Marakešo mm, COP22 susitikimui, E, šių, šių metų lapkričio 6-18 e, dienomis. Pirmiausia, man atrodo, e, kad šioje rezoliucijoje reikėtų paminėti tą sėkmę, kuri buvo pasiekta per COP21 susitikimą 15 metų pabaigoje, kartu sėkmę, kuri pasiekta New York'e per neseniai 16 metais vykusi susitikimą ir todėl COP22 tai vėlgi turėtų užtikrinti tiesiog e, tų e, sprendimų, kurie buvo priimti per COP21 e, testinumą ir įgyvendinamumą. Na, o dabar tai, kad pasirinktas Marakešas, Marakešas Maroke, Afrikoje pasirinkta vieta. Ir tai savotiškai simboliška, nes tai rodo ne vien tik tai e, kovą su klimato kaita, bet kartu ir tam tikrą e, kovą e, už tam, tai yra, turiu galvoje, už ekonomikos klėsmę klėstėjimą. Ir čia vėlgi e, Afrikos kontinentas turėtų būti vienas tų prioritetų tarptautiniuose susitarimuose, nes iš tikrųjų išbandymai tenka ne vien tik tai ekonomikai, bet apskritai visuomenėms. Ir todėl e, taip, mes iš tikrųjų turėtume kovoti su tokiu mm, chaosu, antai pasinaudodami atsinaujinamosius energijos šaltinius, antai yra fondas sukurtas kartu su Žoržu Borlo, e, fondas skirtas e, energijos e, klausimams Afrikai skatinami, sakykime, saulės, skatinama saulės energijos gamyba, vėjo jėgainių plėtra. Ir kartu vėlgi reikėtų e, e, tiesiog įdėkti tuos sprendimus, kurie buvo priimti dėl atsinaujinamųjų energijos šaltinių. Tad vėlgi mes pradėjom nuo Afrikos ir, ir tokiu būdu mes siekiam prisidėti prie stabilumo šiame kontinente dėl maisto produktų aprūpinimo. Uh, kartu prisidedam prie kovos su terorizmu, kuris vėlgi susijęs tiesiogiai, netiesiogiai su, sakykime, klimato kaita. Tad mes, kitais žodžiais tar, tariant, prisidedam prie tiesiog pasaulinės tam tikros tvarkos palaikymo. Ir todėl uh, E, vėlgi čia e, tas susi, susitikimas Marakeše savotiškas irgi atsakas kovoje su terorizmu. Tad apie tai mes turėtume kalbėtis per COP22. Tai yra tiesiog e, apie Afrikos pirmiausia kontinento uh, Um, palaikymą ir kartu atsinaujinamų energijos šaltinių sklaidą. Ehm, Ačiū. Porą pastebėjimų iš mano pusės pirmininkė. Kalbame apie klimato susitarimą, kalbame apie žiedinę ekonomiką ir žinoma taip pat apie saulės vėjo energetiką. Tačiau kalbame ir apie gyventojų įtraukimą, nes e, stambios tarptautinės bendrovės žino, kaip e, uždirbti ir e, nuskina visą tai, ką, ką lengviausiai yra nu, nuskinti. Pavyzdžiui, Niderlanduose dirbama yra su tvaria energetika, yra tam įsteigtos bendrovės. atsiranda ir atsiranda ir kitų tarptautinių bendrovių, kurios e, gauna didelį finansavimą, o smulkus vieninis verslas negali to paties padaryti. Ir e, iš tiesų e, daug kur turime sudaryti galimybės, aš Afrikoje vietos gyventojams įsitraukti, kad nepasimtų visko tarptautinės bendrovė. Panas Lys. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad tik tai dabar įsijungiau į šias diskusijas, buvau kitam posėdį, nesitikėjau, kad taip sparčiai bus dirbama šiame posėdėje. Dėl APP pozicijos, dėl rezoliucijos teksto, dėl sutarimo, žinoma, Paryžiaus konvencija yra išeities taškas, bet kokioms tolesniem diskusijom, ypač rezoliucijos antroje. Ant, ant dalyje yra akcentuojama kad Paryžiaus konvencija buvo labai geriama, ne tik dėl to, kad tai svarbu yra aplinkos saugos požiūrių, klimato kaitos požiūrių, bet tai yra svarbus svarbu žingsnis, pradedant taikyti daugia šalį požiūriu. Iš tiesų, tai yra tam tikras stebuklas, kad visi dalyviai, netgi smulkesnės šalis, kurios tarpusavė nesutarė, vis dėlto sudarė tą tarptautinį susitarimą, kad tai pavyko padaryti, tačiau mes taip pat žinome, kad Paryžiaus susitarimas dar toli nuo to, kur mes turėtumėm būti. Yra tam tikrų abejonių, kalbame apie pusantro laipsnio Ir jei pagalvotumėm apie valstybių narių įsipareigojimą, tai iš tiesų e, dar labai toli yra netgi nuo to, kad būtų pasiektas dviejų laipsnių tikslas, o tai turi būti artimiausių metų prioritetas, kad mes turėtume prioritėti prie dviejų laipsnių e, tikslo, nes antraip iš tiesų bus prastas pasitikėjimas, jeigu netgi patys įsipareigojimai nebus tokie, kad bus e, pasiektas klimato atšilimo apribojimas dviem laipsniais. Tai Iš tiesų čia negalima kalbėti apie ES tikslą. Ta tikslą pasieksime tik tai tuomet, jeigu rasime kitų partnerių. Pavyzdžiui, e, tarkim, nesutarsim su Kinė, tai galima padaryti tik tai per konstruktyvų dialogą. Reikėjo kalbėti su kitais partneriais, reikėjo kalbėti su tokiais partneriais na, e, kaip Kinija ir bandyti išsiaiškinti, ar jie nepasirengėti toliau, negu kad buvo e, Paryžiaus konferencijos metu, kaip EPP frakcija. Iš tiesų mes nenorime E, kad įmonės keltų gamybą kažkur tai kitur ir terštų kitas pasaulio vietas. Mes norėtumėm, kad būtų visiems sudarytos vienodos sąlygos, o Paryžioje to nebuvo pasiektas. Iš tiesų reikia specialių nuostatų, kurios būtų taikomas vadinamajam CO2 nutikėjimui, tai yra taršios gamybos perkelimui į kitas vietas. Iš tiesų laukiau uh, e, įtrė rezoliucijos šio klausimu. Ir, uh, norėtumėm pasistengti bendradarbiauti su kolegom iš ITRE komiteto. Yra pora dalykų, dėl kurių turėtumėm e, susitarti, tai būtų galima įtraukti mūsų rezoliuciją. Jo, iš tiesų daug diskutuojama apie ES tikslus, ar tai 40 procentų turėtų būti, ar mažiau 40 procentų. Kitas dalykas yra atsinaujančios energijos šaltiniai. Uh, na, energetinis efektyvumas. Na, iš tiesų reikėtų pasiekti sutarimo. Reikia, kad būtų parlamente um, dauguma, jeigu, tarkim, dauguma pasakys, kad 40 procentų tikslas turi būti įpareigojantis, o jeigu mažuma ne, nes, nesutarė, vis dėlto mm, per diskusijas turime susitarti dėl tokios formuluotės, kuriai pritartų parlamento narių dauguma būtų e, gerai, kad e, susitartumėm dėl to, nes reikėtų e, balsuoti bendrai sutarus, kad nebūtų kažkokių tai prieštarų ir tuomet tik tai bus galima tikėtis, kad susiesim ir sutarsim su kitom institucijom ir su valstybėm narėm. Todėl kaip ir sakau, kad mums reikėtų dirbti ir čia, ir su kitais komitetais, kad pasiektumėm, kad rezoliucija būtų kuo geresnė. Ačiū. Dabar žodis komisijai. Klimato kaitos generalinis direktoras. Ačiū pirmininkė, laba diena. Visiems ačiū už pateiktą rezoliucijos projektą. Manau, kad tai kompleksinis dokumentas, einama tinkamai, tinkama linkme ir gana toli. Norėčiau sureaguoti į kai kuriuos pastebėjimus, kuriuos girdėjau komisijos požiūrio dėl ratifikavimo klausimo. Uh, mes būtumėm už greitą ratifikavimą ir greitai įsigaliojimą Paryžių sutarimą, kad žinote, komisija yra praeitą mėnesį pateikusi pasiūlymą tarybai. Ir a, iš tiesų turi vykti procesas taryboje, pora valstybių narių jau ratifikavo, kelios ketina ratifikuoti pakankamai greitai. Ir a, aišku, kalbant apie Europos parlamentą, tai mes a, tikėsimės jūsų sutikimo šį rudinį. A, Na, o kalbant apie šį procesą, reikėtų žvelgti realybį į akis ir e, reikia suvokti, kad ne visos valstybės narės vienodai greitai ratifikuos. Mes taip pat suprantame, kad mūsų pasauliniai uh, uh, pa partneriai taip pat. Uh, siekia, kad kaip įmanoma greičiau būtų pasiekti tie 55 procentai 55 šalių. Kitas dalykas yra įgyvendinimo. Uh, būklę, kalbant apie NDT, turime permykšti pasiūlymą. Kaip suprantu, komisija pateiks pasiūlymą dėl pastangų pasidalymo ir Liepos 20 tai bus, taip pat dėl miškininkystės, rudenį taip pat bus einama į priekį su energetiniu efektimu ir, ir pastatais, ir taip pat su dekarbonizavimu. Uh, E, transporto sektoriaus ir telekomunikacijų sektoriaus, tad iš tiesų mes darome visą tai, e, ką mums priklauso daryti, siekiant tikslų. Uh, E, ponas Sikutas pasakė, kad e, kiekvienais metais negalima tokio paties e, dydžio žingsnio žengti, nes iš tiesų 21 konferencija buvo įspūdinga, 22 gal nebus tokia įspūdinga, tačiau 18 bus tikrai svarbus, nes ir dialogo prasme tai bus labai svarbu, ir PCC prasme. Mums labai svarbu bus kalbama apie tai, kaip būtų galima pasiekti pusantro laipsnio e, tikslą. E, ir iš tiesų e, Marakešė bus kalbama apie rutinius e, dal, dalykus. E, ir kalbant apie HFC klausimą, kuris minimas jūsų rezoliucija, aš manau, kad e, tai labai svarbu yra. Ir taip pat bus daug dirbama su tuo, kas dabar vadinama. E, GCAA, tai yra um, um, pasaulinio klimato veiksmų darbo atvarkė, tai Limos darbo atvarkė. Ponas Laininas minėjo apie tai, kad reikėtų įtraukti regionus miestus, smulkutinį verslą ir iš tiesų mes tikimės, kad, kad marokiečiai čia iš tiesų pasirodės lyderiai, daug kas bus nuveikta ir taip pat bus kalbama apie klimato veiksmų finansavimą ir mes turėtumėm tęsti darbą su NDC gyvenimu, vadinamo pasaulinio padėties vertinimo mechanizmu. Kalbant apie darbo tvarkę, ką reikėtų turėti galvoje, kad jeigu mes norime, kad e, anksti įsigaliotų pasirašytas dokumentas, e, tai iš tiesų e, reikėtų Taip pat sprendimų ir tų šalių, kurios nebus tos 55 šalės iš 55 procentų. Ir, E, Paryžioje buvo dirbama su darbuotojais su dideliu entuzijazmu, iš tiesų bus naujas pasiūlymas dėl e, Europos bendros firmo, taip pat e, ir dėl Um, tvarių uh, vystimos uh, tikslų dar šį rudenį tai bus ir NDC turėtų būti dalis bet kurios valstybės uh, vystimosi strategijos, ekonominės strategijos dalis gyveninant Paryžių sutarimą ir iš tiesų darbas Bruselėje prisidės taip pat prie to. Tai taip pat reikėtų sieti su veiksmais po kotonų sutarimo, reikia vertinti kaip Tai yra gyvenimo kalbant apie finansavimą. ES valstybės narės dirba labai glaudžiai su kitom šalim donoriam, rengdamos kelių gairių planą Marakešui, kaip iš tiesų 100 milijardų bus skirti iki 20 metų ir reikia sukurti tam palankę aplinką, pavyzdžiui, per FSB ir. Er, E, taip pat ir didysis dvidešimtukas turi čia atlikti darbą. Tas darbas vyksta, buvo minėta IKA organizacija. Ir turbūt ir jie nori, nori reikšmingo rezultato, vyks bendroje asamblėje rudenė ir labai e, svarbu, kad IKAO uh, įsipareigotų siekti e, pasaulinio mechanizmo, kad emisijos būtų stabilizuotos iki 20-ųjų, tai labai svarbi mūsų darbo dalis. Tai svarbu tai susijęti su Paryžiaus sutarimu, nes iš tiesų raginama yra sukurti e, griežtas atsiskaitimo e, taisyklės, tai svarbu ir kitiem mechanizmam galiausiai dėl ES emisijų, tai buvo minėta, Komisija turi 50-ųjų kelio gairio planą, jis patvirtintas 11-aisiais ir akivaizdu, kad nuo to laiko daug kas pasikeitė. Ir iš ties, e, kai grįšime prie to, turėsime į tai atsižvelgti. Svarbu e, atsižvelgti darbą atliekamą į e PCC su pusantro laipsnio. Ir tik tai tuomet galėsime toliau tęsti gilesnį darbą aiškumo Irake šią lauksime Europos parlamento delegacijos ir esame pasirengti su jumis e, dirbti ten. Dėkui. To... Labai ačiū. Dabar priminsiu, pakeitimus galite pateikti iki Liepos 14 dienos 12 valandos ir diskusijos E, vyks mūsų komitete rugsėjo 1, o balsavimas numatytas rugsėjo 8 komitete. Po to plenarinėje, plenarinėje sesijoje balsuojama dėl šios rezoliucijos bus per pirmąją spalio sesiją. Labai ačiū. Dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės punkto, būtent prieštaravimas dėl glifosato patvirtinimo laikotarpio pratesimo. Ir iškart žodį suteiksiu pranešėjai, poniai Kilonen. Ačiū, brangus pirmininkė, brangus kolegos. Taip, diskusijos dėl glifosato patvirtinimo pratesimo prieštaravimo. Aš norėčiau, kad paremtumėt mus dėl to prieštaravimo, nes Europos parlamentas balsavo, bet kita vertus tai neatsispindi komisijos pasiūlyme. Europos komisija pratėsi e, glifosato leidimų e, laikotarpį, tiesiog e, atidėjo sprendimą pusantrų metų Ir tas laikotarpis jis bus 15 metų arba 9, 9, 9 metų laikotarpio, kaip kad komisijos pirminėme pasiūlyme. Ir čia e, vėlgi ne, ne iki galo atsižvelgta į Europos parlamento e, prašymus, tokius kaip e, uždraudimą uh, naudoti šią medžiagą neprofesiniams naudotojams ir kartu viešuosiuose erdvėse. Be to, e, vėlgi buvo e, reikalaujama tiesiog sumažinti glifosato naudojimą viešose vietose ar tokiuose vietose, kur yra pažeidžiamų tam tikrų gyventojų. Čia vėlgi draudimas laisvai pardavinėti e, supermarketuose. Toliau dar kita tai problema susijusi su šiuo produktu ir jo junginiais. Tai vėlgi ECA e, nuomonės neparengė. ECA kol kas nepriėmė sprendimo nei dėl paties glifosato, nei dėl jo junginių. Ir vėlgi neatsižvelgiamai naujausius, e, kartu EFSA e, tyrimus. Na ir viešosios konsultacijos konsultacijos, konsultavimasis su suinteresuotomis šalimis irgi paminėtinas kaip klausimas. Toliau trečias dalykas e, vėlgi e, pesticidai. E, pesti, čia mes norim sumažinti jų naudojimą, ypač viešuosiuose vietuose. Dabar ombudsmenas priemė sprendimą dėl nuostatos privalomumo bet kita vertus e, vėlgi įgyventinimas e, kliūva. Toliau ketvirtas punktas. Mūsų manimų Europos komisija elgesi labai nedemokratiškai. Dabar išgyvenam Brexit e, krizę, kiti klausimai spaudžia. Ir vėlgi čia negalima vis dėlto nusigręžti nuo demokratijos. Ir vėlgi, keletas pasiūlymų buvo pateikta parlamente, keli komitetai pateikė pakeitimų. Ir nepaisant to, komisija vis dėlto e, sprendžia savo nuožiūrą. Tad jei Europos komisija norėtų veikti pagal demokratijos taisyklės, tai ji turėtų įsiklausyti uh, į peticijas, laiškus išsintinėjusius piliečius, į jų nuomonę. Čia iš tikrųjų lab, svarbiausias yra e, budrumo, atsargumo principas, tačiau to principo nesilaikoma ir mes reikalaujam, kad ECA agentūra pateiktų nuomonę, o bent jau kol ta nuomonė, kol, kol jie pas, kol ji nepasirodys, tai reikia apriboti glifosato naudojimą. Ir e, apie tai mes kalbam punkte 1.5. Ir todėl mes e, tikrai turėtume pritarti tam prieštaravimu, nes tokiu būdu aiškiai komisijai pasakytume, kaip komisija turėtų dirbti. E, kad jie turėtų laikytis atsargumo principo į atliekamus tyrimus, kad komisijai turėtų rūpėti žmonių sveikata, kiti dalykai, e, būtent e, saugus sveikas maistas. Tad mes nenorėtume, kad glifosatų tas tvirtinimo laikotarpis vėl būtų atnaujintas, nes sauga jo dar neįrodyta. Nes, pavyzdžiui, yra tokių argumentų, kaip gereikalai pakryptų žemės ūkija, jeigu, sakykime, tas tvirtinimo laikotarpis nebūtų pratestas. Bet kita vertus, e, vėlgi, niekada šiaip jau nebus esminių pakeitimų, jeigu mes e, būsim tiesiog lauksim sudėję rankas. Ir čia mes kalbam, čia mes žaidžiam tokią rusišką ruletę su, su žmonių sveikata ir tai tikrai nedara. Ir kaip tik dėl to mes ir parengėm šį prieštaravimą ir tikimės, kad jūs jam pritarsite. Ačiū. Now... Labai ačiū. Ponas Lyzė. Labai ačiū. Giovanni. Taip, aš norėčiau iš karto apie reikalo esmę pakalbėti. Klausimas iš tikrųjų jautrus yra, nes kaip jau pasakyta, iš tikrųjų mes negalim tiesiog žiūrėti pasyviai į šios medžiagos e, naudojimą. Dabar e, kita vert, bet kita vertus, vėlgi neturėtume karštai reaguoti taip po e, referendumo jungtinėje karalystėje. Nes vėlgi, jeigu betodariškai karštakošiškai elgtumėmės, tai dar suteiktume tiesiog argumentų tiems, kas prieš ES mes, e, šiaip aš esu kalbėjęsi su verslininkais, kurie naudoja glifosatą Mm, išgirdau jų argumentų ir vėlgi gal vis dėlto būtų gerai, kad e, kad iš tikrųjų mes šiaip jau turėtume tam tikrą protingą nuostatą, nes bent jau jungtinės karalystės ūkininkai tikrai nebalsuotų dėl likimo ES, jeigu mes taip betarpiškai uždraustume, nes mes kitą vertus elgtumėmės ir nedemokratiškai. Dabar jau e, taip buvo sakoma kad e, mes juk mūsų išrinko žmonės ir antai mes e, savo laiku balsavom dėl tam tikrų e, vėlgi apribotų leidimų išdavimą glifosatui, o dabar vėlgi užsimota visiškai prieštarauti tam, ką komisija numatė, bet Bet kita, taip, aš suprantu padėti, e, kita vertus komisija galėjo atsižvelgti į Europos parlamento um, pasiūlymus ir reikalavimus, turiu galvoje e, numatytus laikotarpius. Na ir dabar e, kita vertus komisija atsižvelgia į keletą parlamento pasiūlymų. Aišku, kai kam uh, dabar atrodo nepakankama, bet e, kita vertus vėl čia kalbama apie tiesiog demokratijos stoką, nes e, prisiminkim, kaip elgėsi Junktinės karalystės ministras pirmininkas Cameronas e, kaip kaltino komisiją ir dabar referendumas pralaimėtas. Pra E, mes kitą vertus leidžiam, e, pritarėm glifosato naudojimui dėl tam tikrų pagristų priežasčių. Bet jeigu dabar vėlgi nebebus leidžiama įsigyti ir naudoti glifosato, tai pirmiausia, aišku, e, nukentės ūkininkai, kurie ir šiaip jau daugybę, su daugybė sunkumų susituria. Uh, kita vertus, vėlgi mes savotiškai tada mm, pasiektume galbūt ir nepageidaujimo rezultato, nes glifosatas tada galbūt būtų pakeistas kitom medžiagom, kurių poveikis nežinomas, kurios galbūt netgi dar pavojingesnės. Tad mes turėtume vis dėlto susitaikyti su glifosato naudojimu e, tam tikrą ribotą laikotarpį. Nes vėlgi tai, kas čia buvo pasiūlyta prieš tai kolegės, mano manimu, iš tikrųjų nerimta. Taip, e, pagristai galima sakyti, kad glifosatas kelia problemų ir, e, aišku, e, pirmą kartą, kai vėlgi tas klausimas buvo sprendžiamas, tai aišku, komisijos pasiūlymas tikrai nebuvo grindžiamas gerų pagrindų, jis buvo atmestas bet e, aš manyčiau, kad šiuo atveju, jeigu vėlgi paremtume šį prieštaravimą, tai iš tikrųjų mes nepasitarnautume šiaip jau reikalui ir piliečiai mūsų nesuprastų. Labai ačiū, ponas Parnio. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Pirmiausia, reikėtų priminti procedūrą nes birželio 24-ąją e, vėlgi trūko, trūko daugumos balsų ir tiesiog valstybės narės įpareigojo komisiją tada, dėl to, kad valstybės narės nesutarė, uh, E, ir todėl komisija pati turėjo tiesiog nuspręsti dėl tvirtinimo laikotarpio pratesimo. Tiesiog e, ir agentūra ECA šiaip jau e, ne, tiesiog nelaukiant ECA nuomonės dėl tam tikrų cheminių medžiagų. Čia aš tiesiog primenu patį procesą. O dėl formalaus sprendimo, tai manyčiau dabar guoja tą pateikta rezoliucija e, iš tikrųjų pasidarė nebeaktuali, nes e, vėlgi reikėtų grįžti prie tų intensyvių diskusijų, jų rezultato, kuris buvo pasiektas per komisijos valstybių narių ir parlamento e, dėrybų. Uh, kad vėlgi tai, kad dabar e, laikinai pratestas tvirtinimo laikotarpis, tai neturėtų būti laikoma kaip mūsų tiesiog pralaimėjimas visuomenės akise, nes e, bet kita vertus e, vėlgi E, prisiminkim šiaip jau kitus atvejus. Tai yra, e, vėlgi, čia kalbam apie laikiną pratesimą 18 mėnesių, keliant tam tikras sąlygas. Ir čia vėlgi e, priminta, buvo priminta parlamentinė demokratija, tad mano galva parlamentinė demokratija visiškai reiškėsi šiuo atveju. Taip, bet vėlgi čia kai kurios valstybės narės tiesiog mm, ne, negalėjo pritarti pasiūlymui. E, o dauguma valstybių narių dėja pasirinko e, susilaikymo strategiją, tokios kaip e, Vokietija, Italija, Portugalija, Austrija, Bulgarija. Būtent toms valstybėms narėms tenka atsakomybė. O komisija iš tikrųjų turėjo tiesiog laikytis e, jai savo, savo laikyti savo prerogatyvų ir priimti tam tikrą sprendimą. Tad dabar vėlgi visas šitas procesas savotiškai e, iš jo daromas farsas ir tai apgailėstauti. E, Na, aišku, e, kol kas ne, negavom cheminių medžiagų agentūros nuomonės dėl glifosato ar jo junginių galimo pavojingumo. Bet kita vertus vėlgi tai, kas dabar priimtas sprendimas, priim, priimtas, rodo, kad mes vis dėlto sugebam šiaip jau veikti šiomis sąlygomis. Aišku, e, atsargumo principas ir toliau galioja ir jis toliau turėtų galioti. Bet ir, ir toliau mes turėtume siekti Europos, kuri saugotų savo piliečius, bet kita vertus Europos, kuri, kurioj būtų galima įtvirtinti pusiausvyrą tarp ūkio vystimosi, žemės ūkio, e, tvaraus žemės ūkio ir kartu Europos piliečių sveikatos. Tad vėlgi, manyčiau, tai turėtų būti diskusijų objektas E, diskusijų objektas, e, vėl naujas, e, šita, naujos diskusijos, kurios at, iškils 17 metų gale. Ačiū dabar, ponė Kerling. <clears throat> Ačiū. Na, įdomu, ar jeigu galios iki 17 metų iš tiesų, tai tada gal nebebus apie ką kalbėti vėliau, apie glifosatą. Aš įdėmiai klausiausi to, kas buvo sakoma ir visiškai akivaizdu, kad mes turime galvoti apie ateitį, nepriklausomai nuo tų skirtingų nuomonių, kurios egzistuoja mūsų tarpe, gal ne komitete, bet plenarinė sesijoje turime balsuoti. Ir aš manau, visi turime dėl to sutarti. Aš jau nekalbėsiu apie politinius šio reikalo aspektus, bet noriu pasakyti, kad jau kadangi jūs visi kalbate ir apie Brexit, tai leiskite man pasakyti, kad labai daug ūkininkų likus keliom savaitėm iki balsavimo pakeitė savo nuomonę ir balsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos vien dėl to, kaip e, buvo sprendžiamas glifosato klausimas. Jie nesuprato to proceso, nesuprato, kas daroma, kaip tai daroma ir kodėl daroma, ir jie išsigando nes pagalvojo, kad tiesiog niekas nesupranta žemės ūkio jungtinėje karalystėje specifikos ir todėl primami kažkokie keisti sprendimai. Taigi ir mūsų išstojimas iš dalies susijęs su glifosato klausimo sprendimu. Tačiau mane tikrai, kuo toliau, tuo labiau neramina šio komiteto piknaudžiavimas savo teisę tikrinti. Jeigu iš tiesų žmonėms rūpi kažkoks klausimas ir jį jie nuolatos kelia, teikia pasiūlymus ir mes nesižvelgiame į tai, tai aš manau, kad mūsų uh, legitimumas bus prarastas, bus prarastas pasitikėjimas mumis ir tas amžinas prieštaravimas iš mūsų pusės. Galų galia jo niekas nebeklausys. Ir mes tikrai turėtume vieną kartą aiškiai kažką pasakyti, jeigu mes aptinkame uh, kas yra neblogai, mes turime labai aiškiai tai pasakyti. Bet jeigu mes kiekvieną kartą prieštarausime ir šauksime vilkas puola, vilkas puola, tai kai tas vilkas užpuls, niekas nebepuls mūsų gelbėti. Ir niekas tai reiškia mūsų balso neklausys. Taigi taip jūs turite teisę prieštarauti, nesutikti, bet nepiknaudžiaukite tą teisę. Ir aš manau, kad gal reikia pagalvoti apie pačią procedūrą, kad tokie dalykai nesikartotų. Nes dabar mes svarstame komitete, o paskui balsuosime plenarinėje sesijoje. Bet e, kas iš to? Mes, e, jeigu mes nerengėme nuomonės, jeigu nuomonė nebus atsižvelgiama ir jeigu visą tai triukšmas dėl nieko, tai gal tiesiog nereikia to triukšmo kelti. Toliau ponas Utė. Ačiū, pona pirmininkė. Šio klausimu labai aiškiai Aldė nepritars. Mes tikrai e, labiau remiame mokslininkas rekomendacijas ir tikrai visiškai aišku, panašu, kad mes politikai nebepasitikime tomis mokslinėmis institucijomis, kurias patys palaiminome tai mes nepasitikime EFSA ir pateiksiu jums tik nedidelį pavyzdį. Kas iš kolegų, įskaitant ir mane, galėtų užrašyti glifosato formulę? Niekas. Tai gal pasitikėkime mokslininkų rekomendacijomis, gal vis tik tai vadovaukime mokslininkų rekomendacijomis, nes jos visiškai yra aiškios nes dabar pratesamas glifosato vartojimo um, laikas dar štolikai mėnesių. Ir ECA turi atlikti savo darbą, galų gale tai bus kompromisinis variantas. O tai, kad mes vėl bandome kažkam prieštarauti, neišmanydami, tai, na, tai pasigailėtina jau. Ačiū. Ponas Martinės, na, pirmiausiai Turiu pasakyti, kad taip, yra mokslininkų rekomendacijos, yra įvairios rekomendacijos. Ir jeigu EFSA visą tai vadina socialinių tinklų rekomendacijomis, tai gal pasitikėjimo irgi mes taip neusitarnausime. Tai tarp mokslininkų vyksta diskusija. Ir e, beje, yra neraminančių nuomonių, kad glifosatas yra kancerogeninė medžiaga. Taigi, jeigu mes norime vadovautis mokslininkų rekomendacijomis, tai tada jau įsiklausykime į vairių mokslininkų rekomendacijas, o ne tas, kurios mums atrodo parankiausios. Taigi tiek kalbant apie mokslinius tyrimus. Tačiau mes norėčiau pasakyti komisijai, aš tikiuosi, kad mes kažko pasimokysime iš šio atvejo, nes iš pradžių buvo tiesiog bandoma atsisakyti iš vis diskusijos mokslininkų lygių, o tai reiškia ir mūsų lygių, ir tiesiog numatyti e, pratesimą 15 metų. Tarsi aplinkui nieks nevyktų. Ir toks arogantiškas komisijos elgesys sulaukė deramo įvertinimo. Ir aš tikrai pritariu kolegoms, nes mes kaip parlamentas dar balandį pasakėme, nors mūsų pasakymas ir man nepatiko, bet mes pasakėme, ką manome, mes pasakėme, kad diskusija turėtų vykti toliau. Ir gal, Peterį, jūs tikrai e, labai emocingai apie tai kalbėjote ir daugelis emocingai kalba, bet yra vienas dalykas. Pažvelkime valstybių narių lygių ir ES lygių. Mes dėja negalime susilaikyti nuo kažkokio klausimo svarstymo. Valstybės narės gali. Taigi, jeigu mes labai jau kritiškai kalbėtume, tai galima gerokai ir Berliną pakritikuoti, nes Berlinas turi kaip valstybė narė teisę susilaikyti nuo kažkokių tai klausimų svarstymo, o mes čia negalime susilaikyti nuo jų svarstymo. Mes negalime būti švaručiai, gražučiai. Ir yra valstybių narių, kurios tiesiog begalėje nesivelti. O dabar grįžtant prie komisijos, taip, tai techninė procedūra, pratesamas glifosatas, tačiau visiškai neaišku, kas bus toliau su kitais įgyvendinamaisiais teisės aktais. Ar bus e, nustatyti apribojimai, nes aš jau pradėjau girdėti kalbas apie rekomendacijas, bet apribojimai turi būti rimti ir aiškus ir nustatyti valstybėms narėms, o ne vien tik tai kažkokie popierioje suguldyti žodžiai, į kuriuos galima nekreipti dėmesio. Ir aš manau, kad mūsų piliečiai turi teisę žinoti, kas, ką visa tai reiškia. Ir galiausiai dėl mūsų pačių pareikšto prieštaravimo. Na, aš manau, kad tai gana toks lengvas politinis pasivaikščiojimas vyksta. Mes jau balandį e, bandėme apsvarstyti ir pareikšti protestą, bet dauguma nepritarė žaliųjų nuomoniai. Dabar, kadangi kalbama apie techninį ta, e, naudojimo pratesimą pusantrų metų, 18 mėnesių, tai tikiuosi, kad per tą laiką, per pusantrų metų komisija galų gale labai aiškiai apsispręs dėl apribojimų ir žalieji tikrai nepritars tokiai politikai, kuri praktiškai yra durys į nugarą peiliu. Ačiū. Toliau uh, ponas Pots. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas pastabų. Pirmiausia, labai gailestauju, kad pavėlavau į šią įdomią diskusiją. Noriu štai ką pasakyti. Jeigu yra teisėtų priemonių, kuriomis gali pasinaudoti parlamentas, tai jis turi pasinaudoti. Aišku, neramina valstybių narių kalbos apie piknaudžiavimą. Bet jeigu yra priemonė, kurią galima naudoti, tai pirmiausia, negalima ją piknaudžiauti, ją galima naudoti. Ir sutinku su baso nuomonė ir argumentais. Mes atlikome savo darbą ir atlikome jį gerai. Ir balandžio mėnesio darbo rezultatai akivaizdus. Parlamento dauguma išreiškė savo nuomonę, todėl nereikia kažkokio naujo pareiškimo ar a, ko kito. Ir dar, Rimargis, noriu Jums atsakyti. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad SND grupė mano, jog reikia uždrausti šią cheminę medžiagą, nes yra mokslininkų, kurie aiškiai e, tą sako, pateikdami ir argumentus. Ir galiausiai, kas priims sprendimą dėl to, kieno mokslinės rekomendacijos ar nuomonė vertingesnė. Pramonė, politinė institucija, kas priims sprendimą dėl to, kurie mokslininkai teisūs ir kurių mokslininkų išvados yra moksliškesnės už kitas. Na, suprantat, tai nėra aišku kas yra moksliškesnis. Bet aišku viena, kas turi prisimti atsakomybę. Mes turim prisimti atsakomybę. Ir todėl, prisimant atsakomybę, dėja tenka e, ieškoti pačio moksliškiausio mokslininko nuomonės. Ačiū toliau, ponas Balco. man atrodo labai svarbu nepamiršti, ką turės nuveikti parlamentas per tą 18 mėnesių, kai bus pratestas medžiagos naudojimo leidimas. Komisija norėjo, kad būtų pratesta 15 metų, bet parlamentas pasakė, kad reikia atsimti tą pasiūlymą ir parengti visiškai naują Ir tai prasidėjo pakeitimas. Liberalai pateikė savo variantą, APP e septynių metų terminą pasiūlė. Aš asmeniškai balsavau už taip. Yra rizika, kad medžiaga kelia pavojus sveikatai. Tačiau 18 mėnesių gal yra geras sprendimas. Mes nebekalbame apie tuos septynis metus dabar. Galų gale valstybės narės su mumis tada sutiko, o dabar, o da, ir taip galų gale atsirado 18 mėnesių, besiderant tarpusavyje. Ir e, negalvokime, kad mes vieni čia pasiekėme pergalės, nes mums reikėjo gal, kad ir valstybės narės pritartų. Ačiū. Labai ačiū. Girdėjau vairiausių argumentų, nenoriu jų kartoti. Ponas Lyse gerai pasakė, kad balandį daugumos pritarimu mes um, prieimėme sprendimą, kuris įtakos tokių medžiagų kaip glifosato uh, vartojimo tvirtinimo procedūrą. Klausimas dėl to, kas uh, vert, platesnis, kas geresnis, bet svarbiausias dalykas, kaip aš suprantu, kad glifosatas mano gimtojo šalyje, Vokietijoje, nebus naudojamas. Ir norėčiau, kad mūsų pozicija būtų aiški, nes 18 mėnesių pratesimo laikotarpis yra protingas pasiūlymas, bet reikia įsiaiškinti, priimtina ar ne. Todėl GUE norėčiau atstovo paklausti. Jeigu balsuosime parlamente dėl tos rezoliucijos, pavyzdžiui, rytoj, ir rezoliucija uh, įsigalios, ar tai reiškia, kad parlamentas uh, mano, jog glifosatą galima ir toliau vartoti? Bet taip nėragi. Parlamentas aiškiai pasakė, kad glifosatas tikrai nėra ta medžiaga, kurią leistina vartoti. Mes dar balandį aiškiai tai pasakėme. Ir todėl mes tikrai nenorime būti šio žaidimo dalimi. Ačiū toliau, ponas Ozlink. Na labai gerai, kad diskusija nepernelyg emocionaliai vyksta nes labai svarbu pasikeisti nuomonėmis. Aš manau, kad parlamentas savo rezoliuciją nurodė pakankamai daug objektyvių argumentų. Ir parlamentui gal būtų geriau, jeigu mes galėtume susilaikyti nuo sprendimo, bet mes turime aiškiai pasakyti, kad glifosato atvejs neturi tapti taisykle, tai yra labiau išimtis. Iš Kita vertus, mes negalime šaukti per toli. Nes apie 40 procentų žemės paviršius Vokietijoje paprastai yra nupurškiama glifosatų ir ūkininkams tai irgi nieko gero neduoda. Jungtinėse valstijose jis plačiai vartojamas ir nieko gero nedavė. Bijau, kad ir Europoje sulauksime panašaus varianto. Todėl reikėtų glifosato naudojimą riboti, nustatant jo naudojimo išimtis. Mes tikrai turime labai rimtai vertinti galimą pavojų ir imtis atitinkamų priemonių. Vienas iš argumentų, į kurį mažai kas kreipia dėmesio, yra toks. Kai, jis, kai glifosatu purškiama didesnė žemės teritorijoje, tai joje išnyksta biologinė įvairovė. O biologinės įvairovės nikimą, kaip žinote, mes siekime sustabdyti iki 20 metų. Tai kaip mes tada pasieksime tos įvairovės išsaugojimo, jeigu naudosime glifosatą, kuris ją naikina. Taigi mes turime galvoti. Aš pats uh, užseimu ekologinių ūkininkavimų ir žinau, kad yra įvairiausių alternatyvų. Taip, ponas Lyzė sakė, kad yra ir labiau naudingų priemonių. Taip, jų yra, betgi yra labai daug alternatyvų. Ir iš vis, kas sugalvojo, kad glifosato mum reikia? Ką tai, pigų? Paprasta. Aišku, paprasčiau yra tikriausiai nupurkšti viską nuodais, nei įdėti daugiau darbo. Ir mums šios klausimus reikia svarstyti ne tik dabar, bet ir ateityje. Ir reikia aiškiai pasakyti valstybėms narėms, kad mes kokia mūsų pozicija. Ir jeigu mes, parodys, mes komisiją rodysime kaip blogiuką. Tai ar tai bus gerai, mes turime kalbėtis, todėl glifosatui reikalinga nustatyti apribojimus. Aišku, tie apribojimai dažniausiai yra savanoriško pobūdžio ir jais vadovaujasi tik tai tie, kurie išmano šitą, o neprofesionalai gali net netkreipti dėmesio į medžiagos pavojingumą, todėl apribojimai gali būti labai naudingi. Ir tas laikinas leidimas turėtų būti vienkartinis. Ir reikia apskritai atsisakyti glifosato. Negalima pratesinėti 18 mėnesių, paskiau porą metų, paskiau dar kažkiek, tai ir tai be galo be krašto, nes aplinkai tai tikrai bus blogai. Toliau kolega Rys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai kalbėsiu, nes nemaniau, kad iš vis pasisakysiu. Dvi pastabėlės turiu. Taip buvo pasiekta e, Europos parlamento pergalė per demokratiją. Iš tikrųjų mes kalbam uh, apie labai svarbų dalyką, bet kita vertus nežinau, ar šiuo atveju būtų galima kalbėti apie pergalę, nes kol kas dar iki galo nespręsta. Ir vėl klausimas, ar čia iš tikrųjų ne visuomenės nuomonė laimėjo, nes taip, kol kas dabar 18 mėnesių pakeit, pakeistas 15 metų laikotarpis, nes galima sakyti, Europos piliečiai tiesiog e, išėjo į barik, e, barikadas e, tiesiog prieš komisijos sprendimą. Aišku, parlamento balandžio mėnesio balsavimo rezultatas buvo labai svarbus, tad to nereikėtų pamiršti. O čia esminis klausimas yra toks, vienas iš tokių esminių klausimų. Tai vėlgi mes žinom, kad kol kas mokslo išvados nėra galutinės ir tai blokuoja, bet kita vertus esminis klausimas yra alternatyva, apie kurią kalbėjo Piteris Lyzė. E, kokios bus šios medžiagos e, alternatyvos. Mes turėtume vėlgi svarstyti apie tuos dalykus. Mūsų uh, E, mūsų kaip parlamentų e, vaidmuo tiesiog klausytis ekspertų nuomonę, nes, e, sakykime, tie, kas prieš šią medžiagą, sako, kad yra alternatyvių pakaitų, bet kita vertus tas klausimas labai svarbus, sakykime, žemės ūkiui, kur kalbama apie sejomainą ir panašiai, o kiti kolegos sakė, kad vėlgi kuo, kuo bus pakeista šita medžiaga. Tad reikėtų vėlgi rasti tokią alternatyvą, kuri e, ūkio prasme ir kitom prasmėm būtų tinkama. Na ir vėlgi aš grįžau iš Argentinos ir šiaip jau mačiau, kokia nerima kelinti padėtis, kur visuomenė ir, sakykime, pediatrai labai daug kalba apie tai. Tad gal būtų galima surenkti E, tiesiog susitikimas su, e, e, bendras susitikimas su Žemės ūkio, sakykime, komitetu, kur būtų galima kalbėti šiuo konkrečiu klausimu. Būtent, kad būtų galima aptarti alternatyvių E, medžiagų e, tiesiog panaudojimą, medžiagų, kurios būtų mažiau toksiškos, bet kartu dėl, e, kad jos nepaveiktų neigiamai, sakykime, verslo. Galbūt tai būtų kelias tiesiog kur kas kitaip padiskutuoti šiais klausimais. Ačiū, panas Florence. Ačiū, Nemanau, kad e, mūsų sprendimas blogas, jeigu prisimintumėm diskusijas e, parlamente, kadangi nesusijęs su žemės ūkiu, tai džiaugiuosi to, kad chemijos pramonė buvo įtraukta į dėrybas. E, aš turbūt diskutuočiau dėl pono Hoslingo pozicijos, bet dėl to ir yra glifosato pakaitalas, ne, nėra tvirtų įrodymų to. Jeigu tokia galimybė būtumėm turėjau daug metų, būtumėm ją naudojasi, bet yra tam tikrų e, pasėlių, kurių, pavyzdžiui, plotas nedidelis yra, kur reikia glifosato alternatyvos galimos e, kai kuriais atvejais, bet netai plačiai įmanoma naudoti. Ne visuomet įmanoma pakeisti, nes uh, na, gali atsitikti taip, kad bus naudojami tokie toksiniai e, mišiniai, kurie yra kur kas žalingesni. Jeigu tai bus naudojama kaip pakaitalas, e, tai manau reikėtų pagalvoti apie tai, kas iš tiesų pramoniai būtų e, naudinga. iš tiesų, jeigu pažvelgtumėm į, į laukus, pavyzdžiui, ten, iš kur uh, aš esu, tai matosi, kad laukos, laukai užėlė pikdžioliam um, e, sezono pradžioje ir tai yra didžiuliai plotai, ne, ne taip kaip mūsų, tarkim, namų daržas. Tai uh, galbūt. Uh, apie draudimą reikėtų galvoti tuo met, kai e, labai e, plačiai naudojamas e, purškimas pesticidais. Tai komisija turėtų pagalvoti apie to gyvenimą. Tačiau tie 18 mėnesių pereinamojo laikotarpio pasibaigs greičiau negu pastebėsim. Tai nežinau, kiek čia naudos bus. Galbūt reikėtų galvoti galvoti apie ilgesnę perėjimo laikotarpį. Tačiau turėtume pasižiūrėti, iš ko gali rinktis ūkininkai. Ar yra kažkokia cheminė medžiaga, kuri nebūtų tokia žalinga. Tai e, prašau, pristatykite. Aš manau, kad yra kur kas pavojingesnių e, produktų rinkoje negu glifosatas. Na, e, sutinku, kad dėl to diskutuojama e, yra, tada, tačiau iš tiesų yra kur kas baisesnių e, produkto. Ir iš tiesų yra bejojama apskritai dėl to žmonės naudotų tos produktus. Aš manyčiau, kad komisija nu, turėtų užtikrinti, kad kur kas griežčiau būtų kontroliuojami šie produktai. Ačiū, ponas Vytė. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už tai, kad dar kartą suteikėte žodį. Įdomios, geros diskusijos. Klausimas e, buvo iškeltas kur kas, kur kas anksčiau ir kaip tik tai todėl ir EFSA buvo įsteigta ir atliekami e, tyrimai. Iš tiesų visuomet galima atrasti tyrimų, kurie teigia kažką tai kito, negu kad, tarkim, išsakytos e, abejonės. Leiskite man paveikti, bet aš norėčiau Norėčiau pažymėti, kad tarkim 10 studijų 20 nuomonių ir kaip tik tai todėl tai reikia tokių objektyvių institucijų, e, kurios to užsijimtų, negalima to vertinti politiškai. Iš tiesų yra PPO studija, kur teigiama, kad galbūt tai ir turi kancerogeninį poveikį ir tai buvo nu, nu, nustatyta gyvūnuose, tai vienas gramas vienam kilogramui svorio. galima galbūt paimti ir kažkokį tai kitokį, netgi virtuvėje naudojama, e, naudojama medžiaga, tarkim, ir galbūt gram, vienas gramas kilogramų gali nu, nužudyti. Iš tiesų teigiama, kad e, nes pritesimas pakankamai e, saugus bet iš tiesų yra išsirankiojama tai, tai kas nori. Man iš tiesų daugiausiai atkreipiamas dėmesys į PPO studiją. Nu, dabar, pavyzdžiui, atliekami ty, tyrimai šlapimo, tai nustatoma aluje ir e, žmonės pradeda bijoti, politikai pradeda bijoti, niekas nebenori priimti sprendimo ir ką matome taryboje, jie susilaiko. Tai iš tiesų labai e, lengva vykdyti kampaniją, e, ap, ap, tarsi įmiglas įvilgti tos e, tos tyrimus, tačiau galbūt reikėtų pasiremti e, moksliniam institucijom. Ir iš tiesų reikalinga diskusija, integruo, e, integruotas kenkėjų valdymas, mikroorganizmai. Mikroorgani, natūrali augalų apsauga, tai iš tiesų galime stiprinti tokias e, sistemas. Yra tokių in, in, inovacijų, apie kurias e, pranešama prieš uždraudžiant glifosatą, reikėtų pagalvoti taip pat ir apie neigiamą poveikį, kad E, iš tiesų glifosatas nebūtų viena iš priemonių, nes kažkur tai pas, paspausiu, tai, tai kažkur, kažkur tai kitur tai e, atsilieps, kaip tai susisiekintis e, indai, indai. Ir iš tiesų, koks bus poveikis, jeigu glifosato nebus galima naudoti tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, Niderlanduose. Uh, daugiausia lygumų yra, bet kai kuriuose vietose erozija yra tokia, kad nebegalima arti. Tai iš tiesų reikia naudotis e, e, kažkokią medžiagą, kuri išnaikintų pikdžalės, glifosatas ar kažkas tai kito tai galėtų būti. Tai iš tiesų reikėtų e, galvoti apie tai, ar tai turi įtakos dirbožėmio kokybei, erozijai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui ir iš tiesų ar alternatyvos, kokį poveikį darys, kartais jos iš tiesų yra žalingesnės negu glifosatas tas reikia atsižvelgti į viską. Galbūt nustepsite, kad e, kartais naudojamos natūralios cheminės medžiagos, kurios iš tiesų labai yra žalingos žmogui, nes pavyzdžiui, e, toksiškiausias medžiagas pagamina bakterijos. Tai iš tiesų neignoruokime, dis, diskutuokime ir tada reikėtų priimti tinkamą sprendimą dėl, dėl to, e, kaip tai būtų galima tinkamai naudoti gyvenant geriausią žemės ūkio uh, E, praktiką, o ne ignoruoti klausimą ar, ar drausti. Ačiū kolegos, dar e, pora narių paprašė žodžio, bet dabar braukiame brūkšnį e, kalbėtojų sąraše, ponė Roslingai. Ačiū trumpai. Ne, Florencijai, kai kurių dalykų negalima kvestionuoti. Uh, Na, iš tiesų, sakyti, kad kažkas tai dar baisesnio nutiks. Taip, tai nesąmonė ir jūs tai žinote, iš tiesų yra ir um, ekologiškų ir mechaninių priemonių, bet viskas kainuoja. Netgi stambiose ūkiuose jeigu tarkim 50 hektarų e, e, e, yra, tai naudojama yra, tai ne tik tai sutaupama lėšų, tai turi teigiamos įtakos ir darbo vietoms. Iš tiesų viskas greičiau padaroma ir aišku, užauginti ekologiškas salotas reikia daugiau darbo, bet praktiškai, jeigu ūkininkavimas, naudojant cheminės medžiagas, būtų vienintelis sprendimas, tai aš tikrai na, tai kvesionuočiau. Jei ūkininkauti būtų galima tik tai naudojant tokias cheminės medžiagas, tai man tikrai nėra tvarus ūkininkavimas. Reikėtų galvoti apie tai, galbūt mums reikia visai kitokio požiūrio Iš, iš tiesų vien, vienos cheminės medžiagos keitimas kita nėra tinkamas sprendimas. Be to a, a, kyla klausimas dėl, dėl pasitikėjimo. Kalbant apie EPSA, anksčiau esame pasiekę skaidrumo diskusijose, bet jeigu toliau dis, diskusijos skaidrumo nebus, tai iš tiesų a, vis, visuomenė nesijaus labai rami. Iš tiesų reikėtų e, tyrimus kelbti viešai, komisija to nedaro, aš nesuprantu, kodėl komisija dabar netgi to nenori. Mums reikia atvirų diskusijų, atvirų diskusijų dėl alternatyvų, tik tada galėsime judėti priekį. Ponas Pots. Ačiū už antrą galimybę pasisakyti, pažadu kalbėti trumpai. Dėl mokslo, kitų dalykų, kuriuos e, minėjo kolegos, na, aš žinau, kad e, EFSAS e, nuomonė buvo išdėstyta šešiuose tūkstančiuose puslapių, bet remtasi tik trim ty tyrimais. Ir tie tyrimai buvo seni, nu, naujausia septynių metų senumo. Ir viską finansavo nepriklausomas. Uh, nepriklausomos sektoriaus įmonės. Jeigu kalbėtumėm apie e, vėžio tyrimų institutą, tai e, iš tiesų e, buvo naujas nepriklausomų tyriejų atliktas tyrimas, kolegiškas tyrimas. Tai tiek dėl, dėl tų tyrimų, ar informacija yra, taip iš tiesų Parlamentas organizavo nedidelę konferenciją tam skirtai rimti mokslininkai iš kar, karališkojo e, Londono koledžo, e, Leipcigo universiteto dalyvavo, bet tik tai pora mūsų kolegų dalyvauti. Jeigu norime informacijos, ji yra, bet aš nežinau, ar jūs domina. Tik tai du iš mūsų dalyvavo tam uh, seminare. Ką dar norėčiau paminėti, kad yra daug spragų. Pavyzdžiui, viena tų spragų, kad kiekvieną dieną kalbame apie atsparumą timigropinėms medžiagoms. Tai nu, kokia problema yra? Iš tiesų glifosatas patentuotas ir sukurtas buvo kaip antibiotikas. JAV patentuotas kaip po toks yra, o kodėl buvo atšauktas? Todėl, kad dėl to atsiranda sparumas antimigropinėms medžiagoms, niekas į tai nesižvelgia. EFSA rengia nuomonę dėl to, bet niekas nesižvelgia į tai, kad tai yra antibiotikas. Labai ačiū. Dabar galim baigti diskusiją. Ir dar išklausykim komisijos. Kaip kitos šalies. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Iš ties buvo įdomu klausytis įvairių nuomonių. Tai turbūt pats sudėtingiausias klausimas, kuriuo reikėjo priimti sprendimą. Turiu galvoje ne vien pesticidų sritį, bet apskritai platesnė sritį. Viena to priežasčių buvo štai tokia, kad valstybės narės E, sprendimą grindę ne mokslo išvadomis, nes reglamentavimo komitetuose dominavo valstybių narių politinės nuostatos. Nuo sausio mėnesio mes komisiją pateikėm keletą pasiūlymų ir norėjom pritraukti su, e, ga, kvalifikuotą daugumą. Taip, čia 15 metų pasiūlymas, tai yra pasiūlymas dėl 15 metų buvo, po to 9 metų, 7 metų, čia vėlgi yra jūsų re, rezoliucija. Ir mes be galo, be krašto diskutavom su valstybėm narėm ir mums nepavyko e, gauti daugumos. Ir galiausia, Dabar birželio 30, tai yra prieš dvi savaitės, baigėsi laiko, tvirtinimo laikotarpis, o komisija atitinkamos agentūros buvo užverstos e, tiesiog e, prašymais, paraiškomis ir mes turėjom spręsti, priimti sprendimą. Ir dabartinis mūsų pasiūlymas pratesti tvirtinimo laikotarpį glifozatui dar 18 mėnesių ar tiesiog e, šeš, šešis mėnesius po to, kai e, Europos e, cheminių medžiagų agentūra pateiks nuomonę. Tai tiesiog toks pakeitimas buvo pateiktas. Tai yra svarbu. Tad mes pratesim tvirtinimo laikotarpį tam, kad tam, kad būtų galima baigti sprendimų prieimimo procesą ir kad būtų galima sulaukti cheminių medžiagų agentūros nuomonės. Tad visi mūsų komisijos priimti sprendimai atitinka tai, kas numatyta pesticidų reglamente 2011 metų, atitinka kartu komitologijos taisyklės, aš čia dabar neatsimenu konkretaus skaičiaus. Ir galiausia komisija net ir negavusi nuomonės, net ir nesulaukusi valstybių narių pritarimo, komisija privalo priimti sprendimą. Tad dėl to mes ir pasiūlėm tą 18 e, mėnesių pratesimo laikotarpį. Tad vėlgi, kaip jau sakiau, procesas buvo sudėtingas dėl tam tikrų valstybių narių nuostatų, kurios nebuvo pagristos mokslo išvadomis. Uh, Čia tikrai aš neišradinėjau, bet ten aiškiai buvo išsakytos tam tikros politinės daugiau nuostatos. Mes ir, ir tos valstybės narės pasakė, kad dėl politinių priežasčių nepritarė komisijos siūlymui. Ir dėja nebuvo atsižvelgta į mokslininkų išvadas. Nes yra nemažai mokslinių nuomonių dėl glifosato Vokietijoje atliktas vertinimas, EFSA, e, AJAK e, agentūros, tarptautinės agentūros yra vėlgi išvada padaryta dėl to, kad esą glifosatas gali būti kancerogeninė medžiaga. Tad į tą mes komisiją atsižvelgiam į įvairių organizacijų nuomonės. Tačiau nei EFSA, nei 28 valstybės narės negalėjo pritarti toj AEK e, tarptautinės organizacijos nuomoniai. O dabar mes e, šiaip jau mm, mm, tiesiog vaidmenį pavedam tam tikrą ECA agentūrai, cheminių medžiagų agentūrai, kaip vadovaujančiai agentūrai, kad šio įvertytų galima uh, E, tos medžiagos glifosato kancerogeniškumą. Dar e, e, yra kartu pasirodę per tą laiką pasaulio priekybos organizacijos atitinkamo organo išvada. Ir ta išvada vėlgi šiaip jau mm, kertasi su AEK e, nuomonė. Tad vėl mes turim nemažai mokslinių išvadų, nuo, nuo išvadų, kad e, glifosatą būtų galima naudoti. Tad vėlgi remdamėsi visais tais faktais mes ir priėmėm sprendimą. Dabar, kaip sakiau, dėl tvirtinimo laikotarpio pratesimo Tai komisija turėjo, kaip sakiau, negavo valstybių narių paramos, turėjo priimti savo sprendimą. Taip, mes atsižvelgiam į parlamento rekomendaciją balandžio rezoliucijoje. Ir dabar tas laikotarpis pratestas tuo dabartiniu pritarimu. Ir mes pateikėm valstybėms narėms reglamentavimo komitetuose e, naujo to pasiūlymo tekstą, atsižvelgiam į parlamento siūlomus tam tikrus apribojimus, kartu ir į e, mūsų pirminėme pasiūlyme buvusius apribojimus tiesiog e, apribo, apriboti gerokai ar uždrausti, tiksliau, tam tikrą glifosato junginio uh, ar tam tikrų junginių naudojimą tam tikrose srityse. E, dabar dėl mm, laikot, leidimų išdavimo naudoti tas medžiagas, tai čia kalba, laikantis subsidiarumo principo, tai yra valstybių narių kompetencija. Be to mes rekomendavom kad valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti leidimų išdavimui, e, glifosato leidimų išdavimui, kai šis, ši medžiaga naudojama viešose vietose, parkuose ir visuomenės lankomose vietose. Tad vėlgi tas atsispindi mūsų pasiūlyme. Ir pasiūlymą e, įteikiam tą naują pasiūlymą įteikėm valstybėms narėms birželio 27 dieną. Bet mes sustipri, nors ir sustiprinom tvirtinimo tiesiog tam tikras sąlygas, vis vien negavom valsty, visų valstybių narių pritarimo. Vėlgi, e, nuolatinėme komitete vėl apie tai kalbėjom e, bet nagri, aptarinėjom tą klausimą ir mūsų nuostabai vis dėlto mums pavyko gauti kvalifikuotą balsų daugumą. Ir čia vėlgi apribojamas tam tikrų glifosato produktų naudojimas, nustatant tam tikras sąlygas. Ir dabar čia vėlgi numatomas tas laikotarpis iki 17 metų pabaigos. Tad apibendrindamas noriu pasakyti, kad komisija veikia pagal įgaliojimus ir mes savo įgaliojimų tikrai neviršijome. Labai ačiū. Pirmininkas, labai ačiū. Tad dabar e, dar kartą išklausykim pranešėjos, ponios Kilionen, baigiamojo žodžio. Labai ačiū, ponė pirmininkė, naudodamasi progą E, pasinaudosiu e, galimybę e, gimtają kalbą kalbėti ir tiesiog ginti ir toliau savo nuostatą. Taip, aš suprantu, kad diskusijos buvo karštos, tiesiog vos ne tikė, <laughs> religiniai įsitikinimai buvo reiškiami. Pasakytas argumentas, kad glifosatas jau naudojamas jau daugiau kaip porą dešimtmečių. Uh, buvo vėlgi iškeltas klausimas, kokių yra alternatyvų šiai medžiagai. Mm, buvo paminėtas e, mokslinių išvadų klausimas. Taip, per pastaruosius 45 metus nebuvo mm, alternatyvių medžiagų, kurios šiaip jau uh, kurios e, tikrai e, ekonominių požiūrių pasiteisintų. Bet kita vertus vėl buvo iškeltas klausimas, ar tas glifosatas e, gali turėti kancerogeninių savybių. Ir čia pasigendam Europos tam tikrų mokslinių tyrimų dėl tos medžiagos E, dėl tos medžiagos poveikio visuomenės veikatai. Maničiau, kad mes turėtume tikrai dirbti savo piliečiams ir turėtume atsakyti į tam tikrus klausimus, kuriuos pateikė mūsų piliečiai, ne, nepaisant to, kad tie klausimai sunkus, kieti. Aš šiaip jau dirbau nemažai šioje srityje, mačiau, kas daroma, e, kokių tiesiog vėžio apraiškų e, atsiranda dėl tos medžiagos turbūt naudojimo, tai yra tikrovė ir tai yra rimti klausimai. Nes mūsų piliečiai turi teisę žinoti, ką jie valgo. Taip, ūkininkai kartu turi turėti teisę rasti alternatyvių šios medžiagos pakaitų, tokie, kurie atlaikytų konkurenciją kainos ir kitokiam prasmėm. Bet kita vertus, per pastaruosius dešimtmečius mes neradom tarsi geresnių sprendimų. Būtų klaida jeigu, tai yra, jeigu dabar būtų įrodyta, kad ka, glifosatas nėra kancerogeninė medžiaga, bet kol kas vėlgi iki galo ir objektyviai šis klausimas yra neištirtas ir kol aš tiesiog nematau vienareikšmiškų uh, išvadų aš pati ir mano pačios frakcija tebesilaikom mm, išdėstytos nuostatos, nes mes iš tikrųjų nežinom, kągi ši cheminė medžiaga, kaip ji veikia e, žmonių sveikatą. Nes dabar vėl čia mus kaltina e, tam, tikrais, tam tikrų politinių nuostatų laikymusi, bet aš e, noriu pirmiausia apsaugoti uh, paprastus žmonės, kurie šiaip jau nežino visos informacijos apie šią cheminę medžiagą. Ir manyčiau, kiekviena politinė frakcija gali e, pasiremti tam tikrais politiniais mechanizmais, e, gindama savo nuostatas. Mes iš tikrųjų ginam demokratiją, mes ginam, saugom vartotojus, piliečius. Ir tikrai aš atmetu bet kokius kaltinimus, esą mes, mūsų frakcija, e, netinkamai e, kelia šį klausimą, netinkamai dirba. Mes iš tikrųjų atstovaujam e, savo rinkėjams. Mes iš tikrųjų ginam asmenis, žmonės, kurie prašo pagalbos. Tad vėlgi, uh, Aš tikiuosi, kad po 18 mėnesių mes vis dėlto nepamiršim šios diskusijos objekto ir mes turėtume dėti pastangas, kad būtų atliekami moksliniai šios medžiagos tyrimai ir kita vertus sukurti, numatyti galimybę ūkininkams ieškoti mm, mažiau žalingesnių e, medžiagų. Ir manyčiau, kad e, tikrai turėsim tada tinkamai e, diskutuoti. Ačiū. I... Labai ačiū. Noriu tik tai priminti datas. Balsavimas numatytas rytoj mūsų komitete. Na ir dabar galim jau baigti posėdį. Ir rytoj e, kviečiu susirinkti 10 valandą. Dar kartą ačiū visiems.